Dabar svarstysime darbo atvarkės klausimą. Pasirengimas Europos vadovų tarybos sustikimui. Žodis teikiamas tarybos atstovui pono Leškevičiu. Prašau. Uh, morning, uh, Labas rytas, ponė pirmininkė, gerbiami nariai, uh, gerbiamas komisijos vicepirmininkė. Man džiugu dalyvauti šio ryto diskusijose dėl kitą savaitę vyksiančios Europos vadovų tarybos susitikimo. E, jo darbo tvarkė tikrai e, išsami apima gynybos, ekonomikos ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės politikos klausimus. Norėčiau pradėti nuo gynybos. Kitos savaitės diskusijos dėl bendros saugumo ir gynybos politikos vyksta pačiu laiku. Jos numatytos prieš keturiems metams po Lisabono sutarties įsigaliojimo ir vyksta e, nusivylimo Europos vertybėmis, vertybėmis Europoje aplinkoje. Tai mums suteikia puikia galimybę pademonstruoti pridėtinę vertę, kurią siūlo Europa, arba, kitaip pasakius, e, atskleisti, kiek mums kainuoja Europos nekūrimas. Ir aš žinau, kad tai ypač aktualu jūsų parlamentui, kuris draugė su nacionaliniais parlamentais e, prisidės prie 2013 e, m. gruodžio mėnesio Europos vadovų tarybos susitikimo diskusijų. diskusijų. E, gynybai skirti biudžetai mažinami ir suskaldyta Europos gynybos pramonė stengiasi, e, iš, iš paskutinių stengiasi išlikti konkurencinga. Jei valstybės narės suderintų savo reikalavimus dėl karinių gebėjimų, jos galėtų savo išteklius išnaudoti veiksmingiau. Tai taip pat leistų uh, užtikrinti didesnius gebėjimus nacionaliniu lygmeniu. Ypač e, aktualus pavyzdys yra degalų papildymo ore atvejais. Nį viena valstybė nari atskirai negali e, to užtikrinti pati. Glaudžiai bendradarbiaujant tarpusavėje, bei taip pat su partneriais, e, su NATO, mes galime padidinti mūsų bendrus gebėjimus, sumažinti kaštus ir tapti veiksmingesniais. Ta pati galima pasakyti ir apie Europos gynybos pramonę. Mūsų technologinė ir pramoninė bazė yra, labai, yra suskaldyta. Jei Europa nori išlaikyti strateginę autonomiją ir užsitikrinti uh, apsirūpinimo ištekliais saugumą, reikia imtis veiksmų Europos mastu. Taip pat, e, jei kursime konkurencingą ir integruotą Europos gynybos pramonę, tai užtikrins darbo vietų augimą, inovacijas ir augimą. Žinoma, valstybių ir vyriausybių vadovai e, svarstys ir platesnę politinę situaciją ir numatys gairias. Kaip sąjunga galėtų e, visą apimančiai reaguoti į sparčiai besikeičiančią Europos strateginę ir geopolitinę aplinką ir spręsti naujus saugumo, energetikos, kibernetinių nusikal... ki kibernetinės erdvės ir e, jūrų iššūkius. Kaip e, bendryje prisijums jai tenkančias atsakomybės e, užtikrinant taiką ir saugumą draugę su svarbiausiais partneriais. Taigi, e, Europos vadovų taryba m, mm, aptars prioritetus susijusius su trimis e, aspektais. Visų pirma, e, siekimu užtikrinti e, didesnį bendros e, užsienio ir saugumo po, saugumo ir gynybos politikos veiksmingumą, matomumą ir poveikį. Antra, e, tai susijęs su siekiu plėtoti ir gilinti mūsų gynybinių pajėgumų plėtotę. Aš jau minėjau, kad valstybių narių bendradarbiavimas čia yra gyvybiškai svarbus. Ženklus, ženklus pažangos galima pasiekti e, kuriant pagrindinius gebėjimus, jei e, bus suderintos nuostatos dėl paklausos, taip pat reikalavimai e, susijęs su gynybos planavimo koordinavimu ir gebėjimu plėtoti, bei e, savykumo užtikrinimu su mūsų svarbiausiamis partnerėmis organizacijomis, tokiamis kaip NATO. Galiausiai e, trečias svarbus klausimas, tai siekia sustiprinti mūsų gynybos pramonę. Kad to pasiektume, reikia pasiekti sinergijos tarp civilinės ryties ir karinės ryties mokslinių tyrimų, taip pat tyrimų nacionalinių ir ES masu mastu. Tai leistų plačiau panaudoti e, mažų ir vidutinių įmonių e, indėlį, kurios yra šios ryties rinkų e, vektoriai. Pone pirmininkė, gerbėmi nariai, matome, kad ekonomika po truputį atsigauna. Tačiau, esant tokiam aukštam nedarbo lygiui, negalime nieko nedaryti, reikia tolesnių pastangų. Ir būtent Dėl to gyvybiškai svarbu, kad valstybių ir vyriausybių vadovai e, visas savo pastangas skirtų šių e, jau matomų pozityvių tendencijų stiprinimui. E, kitos savaitės vadovų taryba taip pat svarstys ekonomikos ir pinigų sąjungos klausimą ir įvertins e, ekonominę padėtį valstybėse narėse bei eurozonoje, remdamasi 2000, jau pas komisijos e, lakryčio 13 dieną paskelbta 2014 metų metinės, metinė augimo apžvalga. Toliau bus tęsiamas darbas stiprinant ekonominės politikos koordinavimą. Norėčiau apie tai pasakyti keletą žodžių. Kaip žinote, Per pastarosius trejus metus ES ekonominės valdysenos sistema buvo sustiprinta ir e, jūsų parlamentas tam aktyviai pritarė. Europos semestro procesas, kuris 2014 e, atveju ką tik prasidėjo, apima įvairius ekonominės valdysenos aspektus ir juos sieja į sklandų glaudų procesą. Tačiau dar išlieka poreikis stiprinti valstybių narių ekonominės politikos koordinavimą e, taip pat ir eurozonoje, užtikrin, didinant valstybių narių <clears throat> indėlį, taip pat užtikrinant, kad jos taptų šalims skirtų konkrečių rekomendacijų savininkėmis ir įgyvendintų reformas e, užtikrinančias konkurencingumą, augimą ir darbo vietų kūrimą. Todėl gruodžio mėnesio Europos vadovų tarybos susitikimas daug kalbės apie e, e, sprendimus dėl. E, kalbės apie sutartimis pagristus susitarimus ir susijusius solidarumo mechanizmus. E, svarbiausias tikslas čia užtikrinti veiksmingumą, demokratinį leikėtimumą ir atskaitomybę. Sutartimis grindžiami e, susit, Susitarimai e, bus paremti jau egzistuojančiamis procedūromis ir kitos savaitės vadovų susitikime, e, kaip manoma, e, bus priimti sprendimai dėl principų, kuriais grindžiami šie susitarimai. Nors ekonominė e, reforma yra būtina valstybėms narėms, ilgalaikė, ilgalaikė jos naudą kol kas sunku e, įvertinti. Todėl siekiant įveikti trumpalaikius ekonominius ir politinius kaštus, e, susitarimais pagristi susitarimai bus e, derinami su finansinėmis paskatomis, solidarumo mechanizmu. Norėčiau e, taip pat pakalbėti apie e, ekonominės ir pinigų sąjungos socialinį matmenį. Europos vadovų taryba turėtų patvirtinti sprendimą dėl pasiekimų lentelės panaudojimo bendroje užimtumo ataskaitoje. Ir numatoma e, šią e, pasiekimų lentelę įtraukti į 2014 Europos semestro e, valdysenos ciklą. Tačiau socialinių kriterijų analizė neturėtų mus atitraukti nuo pagrindinio Mm, makroekonominio balanso procedūros tikslo. Tai yra makroekonominių e, disbalanso aptikimo, prevencijos ir e, išteisimo. O tai yra svarbu e, pinig, ekonominės ir pinigų sąjungos veikimui. Europos vadovų taryba taip pat įvertins pažangą pasiektą, kuriant bankų sąjungą. Tai yra svarbiausias mūsų prioritetas, nes tai uh, padės e, užtikrinti įprastinę paskolų e, teikimo tvarką ES ir užtikrins, kad ateityje e, krizės, kurią išgyvename, nepasikartotų. Lietuva pirmininkaujantį taryboje ypač aktyviai dirba siekdama surasti sprendimą dėl bendro bankų pertvarkymo mechanizmo. Tikimasi, kad jis e, kad sprendimas galėtų būti pasiūlytas iki šių metų pabaigos. Aš žinau, kad jūs, kaip ir mes, e, manote, kad šis klausimas ypač svarbus ir kad reiktų pasiekti susitarimą dėl jo e, dabartinėme teisėkuros tikle. Europos vadovų taryba taip pat įvertins pažangą pasiektą gyvendinant e, augimo ir e, darbo vietų kūrimo e, sutartį, dėl, dėl kurios buvo primtas sprendimas 2012 birželio mėnesį ir yra susijęs su jaunimo nedarbu ir ekonomikos finansavimu. Europos vadovų taryba taip pat grįž prie e, migracijos viduržėmio jūros regione klausimo po tragiškos avarijos prie Lampedūzos krantų. E, spalio mėnesio vadovų taryba e, pavedė komisijos e, darbo grupiai parengti veiksmų prioritetus ir parengti veiksmingesnius Europos politikos e, įrankius e, artimiausių laikotarpių. Taip pat buvo nuspręsta migracijos klausimus svarstyti ilgesnės perspektyvos kontekste kitų metų birželio mėnesio susitikime. Ir Kitos savaitės vadovų taryba įvertins e, operatyvinius sprendimus, kurie e, buvo pasiūlyti darbo grupės. Taip pat norėčiau pridurti, kad Europos vadovų taryba kalbės apie plėtrą, kai, kaip įprasta gruodžio mėnesio vadovų tarybos susitikime ir e, pasidžiaugs dviem energetikos ministrų tarybos paskelbtomis ataskaitomis. E, dėl pažangos pasiektos, kuriant ES vidaus e, energetikos rinką. Ir tų, tos ataskaitos e, bus tolesniu akstinu tęsti darbą energetikos sektoriuje. O tai yra labai svarbus sektorius užtikrinant Europos konkurencingumą, augimą ir e, apsirūpinimą saugumą. Pirmininkė, gerbiami nariai, e, gruodžio mėnesio vadovų taryba žengs dar vieną žingsnį stiprinant augimą, kuriant darbo vietas ir užtikrinant didesnį konkurencingumą Europoje. Mes laukiame konstruktyvų diskusijų tame susitikime ir manome, kad jų rezultatai atskleis, kad Europa gali E, keisti savo aplinką. Ačiū. Ačiū dabar komisijos vardu, kalbės ponas Šefčiovičius. Ačiū pirmininkė, gerbėm parlamento nariai. Pirmininkas Baroso norėtų būti čia šiandien šių diskusijų metu. Kaip paprastai tos diskusijos vyksta prieš kiekvieną vadovo tarybą, tačiau jis apsisprendė dalyvauti Nelsono Mandelos laidotuvėse jis vienas reikšmingiausių, iškeliausių politinių lyderių. Per pastarosios 12 mėnesių komisija jums nuosekliai teigia vieną, dedamos didžiulės pastangos finansam konsoliduoti, vykdyti struktūrinės reformas, stabilizuoti finansinės rinkas, taip pat siekiama aktyvaus solidarumo. ES. Jeigu pavyks ir toliau išlaikyti tokias pastangas, tai iš tiesų mums pavyks susidoroti su krize. Šiandien matome, kad tai jau veikia. Pradedame matyti pirmosius rezultatus. Ekonominiai rodikliai rodo, kad nors ir lietai, bet vis dėlto e, ekonomika pradeda aukti, taip pat ir pasitikėjimas. Ekonomikos stabilizuojasi. Tai uh, uh, taip pat rodo, kad ir Airija baigė savo susitaikymo e, programą ir tai labai svarbu ir Airijos piliečiams, nemažiau svarbu ir visos Europos piliečiams. Taip pat, žinoma, tai svarbu ir finansiniam rinkom ir tartautiniam skolintojam. Airijos pastangos ir nuolatinės pastangos e, atsiperka ir Dabar metas e, pagirti ir airijos žmonės, ir lyderius už e, atkaklumą. Airijos pavyzdys rodo, kad jeigu atsakomybė susiema su Europos paramo ir solidarumu, e, tai lydi sėkmė, tai tinkamas atsakas ir tai pas, paskata kitoms šalims, kurios vykdo tokias pačias programas kaip Airija. Komisija tikė, kad visas tas didelis bendras mūsų darbas galų gale atsipirks. Uh, Latvija nuo kito mėnesio įsives eurą. Ir tai dar vienas pavyzdys, kad eurų kaip bendra valiuta pasitikima 13 e, metai buvo reikšmingi metai siekiant susidoroti su krize, 13 taip pat buvo sėkmingi ir dėl kitų priežasčių. Aš galvoju apie mūsų bendrus e, pasiekimus, pavyzdžiui, patvirtinta daugiametinė finansinė e, programa. Galvoju apie mūsų proveržį, sukuriant bendrą priežiūros mechanizmą bankų sąjungos e, bankų sektoriuje, siekiame reformuoti Europos ekonominę valdyseną ir mane džiugina tai, kaip e, vyko e, Europos semestrą ir nacionalinių biudžeto koordinavimas. Tačiau turime aiškiai suprasti, jog negalime nuleisti rankų, negali būti taip, kad tik tai kai kur atsigaus ekonomika, nes nedarbas, sunkmetis išlieka daugelio europiečių realybė ir negalime pusiaukelį mesti šito darbo. Uh, tai e, komisija ir toliau teigia ir sakys tai ir vadovams kitą savaitę. Kitos savaitės vadovo taryboje reikia žingti žingsnį į priekį. Turime galimybę pasiekti, kad 14 būtų sėkmingi metai, turime ir toliau vykdyti reformas, kaip yra išdėstyta mm, komisijos dokumente dėl e, gilios ekonomikos ir pinigų sąjungos ir turime naujų priemonių, kaip, pavyzdžiui, numatyta dviejų dokumentų pakete, taigi tai yra didelis žingsnis palyginti su to, kas buvo prieš krizę, tačiau darbą reikia baigti. Turime padaryti daugiau, kad užtikrintumėm stabilumą eurozonos per ateinančius metus. Tai, tai mes turime padaryti dėl savo piliečių, dėl savo šalių, ypač tų, kurios labai nukentėjo, kad jos galėtų atsigauti ir išvalyti praeitos krizės e, nuolaužas. Turime užkirsti kelią e, kriziai ateitie, todėl turime baigti kurti banko sąjungą, turime įdėkti bendrą bankų pertraukos e, mechanizmą ir fondą turime e, patvirtinti. Taigi mes teiksime e, komisijai pasiūlymus, komisija visiškai apie tai informuoja, dabar valstybės narės turi susitarti dėl to dar, šią, dar šį mėnesį. Vakar taryboje padarytas žingsnis į priekį ir tikiu, kad bus susitarta iki vadovų tarybos. Uh, Svarbu, kad būtų patvirtintas šitas svarbus teisės aktas iki kitų Europos parlamento rinkimų. Vakar e, taryboje vyko diskusijos ir yra pagrindų tikėtis, kad bus susitarta kad e, bus, susita, kad bus susitarta dėl dviejų pasiūlymų, dėl e, pertvarkos mechanizmo ir dėl e, indėlių draudimo sistemos, kad tai bus padaryta iki metų pabaigos. Bankų sąjunga turi būti mūsų skubiausias pagrindinis tikslas, tačiau tuo darbas nesibaigs, turime pagrysti savo modelį dar. Uh, labiau patikimesnė sistema, koordinuota politika visoje ES. Tai turi būti siejama ir su solidarumu. Kitą savaitę vadovo taryba ir toliau svarstys tokius klausimus, kaip sutartimis pagristi susitarimai, solidarumo mechanizmai. Sutartimis pagristi susitarimai ir solidarumo mechanizmai gali būti svarbi priemonė užtikrinti, kad veiksmingai būtų vykdomos struktūrinės reformos, kad tai būtų daroma laiku. Šie susitarimai bus papildomas žingsnis mūsų valdysime, kad tai papildys šalims skirtas rekomendacijas, tai suteiks galimybę teikti finansinės paskatas, kad būtų galima gyvendinti reformas. Komisija patvirtino komunikatą dėl šitų priemonių anksčiau šiais metais. Šiuo norėčiau akcentuoti, kad tai nereiškia, kad Bruselis nori valstybėm narėm apsunkinti gyvenimą. Priešingai. Uh, disciplinos elementas ir taip jau yra įtvirtintas ir Europos semestre, ir fiskalinėje sutartyje. Dabar kalba eina tik tai apie susitarimo aspektą sustiprinamą, tai leiks e, labiau dalyvauti nacionaliniam politiniam veikėjams, suinteresuotam šalim ir dėl proceso turi būti susitarta nuo pačios į viršų. Turime kalbėti apie tai, kaip sukonkretinį solidarumo elementą, kad būtų galima teikti reikiamą e, paramą šiom reformom finansuoti. Šios reformos yra uh, visos Europos naudai. Tai bus ir eurozonos naudai, ir visa, visos ES naudai. Komisija tikėsi, kad vadovo taryba kitą savaitę išdėstys pagrindinius principus ir tai bus pagrindas tolesniam darbui, kurį bus galima atlikti 14.1 pusmetį. Pirmiausia, mums reikia įtvirtinti sutartimis pagristus sutarimus ir solidarumo mechanizmus e, esamoje Europos semestro sistemoje. Turime susitelkti į tas politikos sritis, kur e, galimas didžiausias poveikis konkurencingumui, EPS veikimui E, užimtumui. E, turime įtraukti visas eurozono šalis, nu, o ne eurozono šalims mechanizmas turėtų būti e, neprivalomas, būtų galima dalyvauti savanoriškais pagrindais. Tai galėtų būti ir biudžeto parama, garantijos, paskolos. Tai turėtų atspindėti ir ambicijų lygmenį gyvenant reformas ir reikia atsižvelgti į paramą gaunančių valstybių įsisavimo pajėgumą toliau BSGP. Reikia bendro požiūrio. E, gynybos klausimus e, komisija ragino siekti pažangos jau kurį laiką ir ne tik tai čia parlamente, bet savo metiniuose pranešimuose pirmininkas Baroso nuolat e, tai kartojo. Komisija skatino diskusiją šio, šio klausimu, kad tai taptų svarbesnių prioritetų Europinėje darbo atkėje, pateikėme konkrečių pasiūlymų siekiant e, konkurencingesnės Europos gynybos e, pramonės, norime sutvirtinti Europos karinius pajėgumus, galimybės veikti autonomiškai, turime siekti nuoseklėsnės BSGP dėl trijų e, priežasčių. Visų pirma, mums reikia matomos politikos, kad tai būtų apčiuopiama išraiška mūsų tarptautinių įsipareigojimų, turime grįsti savo vertybės veiksmingomis karinėmis ir civilinėmis misijomis, kaip to reikia. Per Europos kovos grupės ir per civilinės misijas galime parodyti, kad e, laikome savo žodžių e, ir tai labai svarbu, kalbant apie apėjimų sritį, kibernetinėje srityje, kalbant apie e, kovą su priekyba žmonėmis, reikia e, susijęti mūsų išorės ir vidaus gynybos e, matmenės. Kadangi biudžetai visur ribojami, vienintelė galimybė įgyvendinti tas ambicijas ir užtikrinti daug išteklių yra per didesnį bendradarbiavimą. 75 e, procentai investicijų į gynybos įrangą yra daroma per nacionalinius biudžetus, taigi neprasminga yra dubliuoti programas, turbūt nepras, neprasminga, kad tam pačiam e, tikslui yra skiriama ten, tam tikras skaičius e, laivų kai, ir nemažas skaičius laivų ar kitos įrangos, kai ją, pavyzdžiui, skiriamas tik tai vienas laivas. Masto ekonomika, efektyvumas efektyvumas. Na, tai turėtų sustiprinti mūsų gynybos pajėgumus. Ir trečia, taip pat šioje srityje kalbame apie ekonomikos saugimą ir užimtumą. Saugumą ir gynybos sektorė įdarbinama 12 tūkstančių žmonių ir papildomai dar sukūriama 60 tūkstančių darbo vietų gretimose sektoriuose. Taigi ir apyvarta yra didelė ir eksportas didelis. Mums reikia inovacijomis grindžiamo konkurencingumo, reikia, kad įmonės išliktų konkurencingos um, pasaulinėme lygmenyje, mums reikia žiniomis um, grįsto um, pramonės tinklo, reikia išnaudoti taip pat ir tyrimų pajėgumus. Turime, kad valstybės narės visiškai gyventų 92 metų direktyvą, e, kuri atver, atveria viešosius pirkimus gynybos srityje. Mes esame teikiame pasiūlymų, e, kurie sudarytų e, galimybę smulkiam vidiniam verslui dalyvauti šiame sektorė. Turime remti bendrą požiūrį į sertifikavimą, nes tai užtikrins pramonės konkurencingumą. Akcentuojame uh, E, kosmoso e, sritį, palidovinės komunikacijas, tai sustiprins gynybos saugumo sektorių ir apie tai kalbama ne tik tai Euro Europoje, BSGP yra plėtojama glūdžiai bendradarbiavimu su partneriais, konkrečiai su e, jungtinėmis tautomis, NATO, Afrikos sąjunga, kit, kitais strateginiais partneriais organizacijom ir norime, kad mūsų pastangos būtų kaip įmanoma veiksmingesnės, turime draugė panaudoti savo, savo išteklius. Taigi, disku, nu, bus diskutuojama vadovo taryboje ir komisija tikisi, kad tai duos pagreitį ambicijoms, e, augimui, sinergetikai tarp valstybių narių. Mums reikia daugiau e, integruoto, konkurencingesnio pramonės e, pagrindo bendradarbiaujant taip pat su Europos saugumo agentūra. Parlamentas visuomet siekia vieningesnės ES, kuri galėtų apsaugoti ir gerinti savo piliečių gerovę. Um, parlamentas siekia sąjungos, kuri galėtų dalyvauti tarptautinėje politikoje. Parlamentas ir komisija per, per pastarosius metus ir, ir mėnesius mm, bendradarbiavo ir pastaruoju metu pasiekta pažangos, kalbant apie migraciją. Komisija tikisi, kad vadovo taryba pritars tam, jog reikia judėti į priekį, gyvenant konkrečius veiksmus kylančius iš viduržėmio jūros darbo grupės. Lampedūzos tragedija labai aiškiai ir skaudžiai parodė, jog reikia koordinuoti veiksmus ir didinti mūsų gebėjimus aptikti laivus viduržėmio jūroje. Tai taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad yra ribota nacionalinė politika, siekiant spręsti tokius klausimus kaip teisėti migracijos srautai, tai rodo, jog reikia daugiau paramos valstybėm narėms, sprendžiant migracijos problemas, reikia daugiau solidarumo. Norėčiau priminti, kad e, komisija numato 50 milijonų eurų finansinę paramą, įskaitant e, paramą nelaimės atveju ir konkrečiai 30 e, milijonų eurų buvo atidėta sienų stebėjimos operacijoms bendradarbiaujant su Frontexu. Ir aišku, tą paramą siekia pasitarnauti mums visiems. Kova su kontrabada organizuotų nusikalstamumu reikia keistis praktinę informaciją, taip pat ir su trečiosiom šalim. Regioninės apsaugos programos gali būti stiprinamos, konkrečiai kalbant apie Šiaurės Afriką, perkelimo pastangos gali būti gerinamos, kartu su valstybėm narėm turim nagrinėti galimybės, kaip atverti naujus geresnius teisinius kanalus, suteikti galimybę atvykti sezoninį sezoniniam darbuotojam, e, studentams, sirijams, taip pat turime stiprinti bedarbiavimą trečiosiam šalim, pavyzdžiui, dialogas dėl migracijos mobilumo ir saugumo e, turėtų būti pradėtas e, su keli, keliomis šalimis, Alžyru, kitomis viduržėmio jūros regiono pietinėmis šalimis. Buvo pateikta pasiūlymų dėl bendros rinkos ir dar per šią kandenciją galima padaryti pažangos valstybės narės turi vykdyti savo įsipareigojimus. Pateiksiu vieną pavyzdį. Apie tai kalbės kitą savaitę vadovų taryba apmokestinimo politika, kova su sukčiavimu ir su mokes, mokesčių vengimu. Veiksmų planas patvirtintas prieš metus, komisija pateikė reikiamus pasiūlymus, kad būtų galima sukurti kompleksinę sistemą skirtą automatiniam informacijos mainam, to naudotųsi mokesnės mokestinės administracijos, kovojant su agresyviu mokesčių planavimu, galvojame susitarimus su Monako, Liktenšteinu, kitom šalim. Europos Sąjunga taip pat prisideda prie EVPO e darbo, formuojant globalius standartus. Tačiau vakar, dėl to, kad pasipriešino dvi valstybės narės, Okofinė nebuvo susitarta dėl santaupų direktyvos ir tikiuosi, kad kartu su jumis galėsime ir toliau daryti spaudimą, kad būtų daroma pažanga šioje srityje. Galiausiai vadovo taryba, tikėkime, susitars dėl konkrečių paskatų, kaip sudaryti galimybės įmonėms skolintis, ypač smulkiam vidiniam verslui. Europos investicijų bankas sustiprino savo veiklą po to, kai buvo susitarta dėl kapitalo padinimo Pernai komisija ir EB galvoja apie rizikos pasidalimo mechanizmus, kad būtų galima su banko parama panaudoti ES iš, išteklius. Komisija ir toliau sieks, kad valstybės narės gerintų šitą veiklą. Gerbėmiai, baigdamas pasakysiu porą žodžių apie Ukrainą. Žinau, kad plenarinė sesija vyko diskusija dėl rytų partnerystės, tai buvo vakar po pietų, na, turbūt ir mes negalime nepaminėti šitos temos. Šio ryto diskusijose norėčiau pakartoti labai aiškiai Europos komisijos poziciją. Europos vertybės ir principai turi būti gerbiami, tai pasakytina e, apie Ukrainos valdžią, tai pasakytina, žinoma, apie, apie visus, ypač po to, kas įvyko vakar, e, vakare, turime pakartoti, kad smurtas nėra tinkamas atsakas taškas. Reikia sprendimą rasti politiniam priemonėm, reikia rasti per dialogą su Ukrainos opozicija ir pilietinė visuomenė. Pirinkas Baroso jau porą kartų kalbėsiu telefonu su prezidentu Janukovičiu po viršūnės sutikimo e, Vilniuje. Ragino nenaudoti smurto prieš e, taikius demonstruotojus, ragino gerbti pagrindinės e, laisvės Ukrainos piliečių. Ir šiandien mūsų atstovai yra ten siekiama padėti rasti taikų politinį sprendimą tos sudėtingos situacijos, kurią šiandien išgyvena Ukraina. Ukrainiečiai aiškiai parodė, kad remia Ukrainos europinį siekį Ir žinoma, ir toliau išlieka galimybė pasirašyti fetės susitarimą, tačiau turi būti vykdytos e, tarybos sąlygos. Ir dabartinę situaciją reikia išspręsti taikiai. Sveikinu tai, kad ir jūsų diskusijose išriškėjo bendras sutarimas. Komisija parlamentas dirbo drauge Europos interesų vardan ir taip darys ir toliau. Ačiū pirmininkė. <clears throat> Ačiū pana Šepčiovičiui. Dabar Europos liaudės partijos frakcijos vardu kalbėsios pirmininkas Jozefas Dolis. Na, pirmininkė, mėly kolegos, pirmiausia apie Ukrainą. Labai įdėmiai stebime, kas ten vyksta. Apgailestauju, kad vyriausybė nepasirašė asociacijos sutarties ir po šio atsisakymo Ukrainos žmonės masiškai įsėjo į gatves siekdami apginti savo teisės ir pagrindinės laisvės. Noriu priminti Ukrainos žmonėms, kad juos palaikome ir smerkime bet kokį jų atžvilgių taikomą smurtą, tačiau padėtis yra sudėtinga ir visada gali sprokti, todėl turėtume pačiu aukščiausiu lygmeniu e, ieškoti e, skaidrių ir demokratinių problemų sprendimų. Ukrainos žmonės mums aiškiai sako, kad e, siunčia aiškia žinia, kad Europa turi būti <clears throat> stipri ir e, tai parodo taip pat ES vėliavų skaičius Ukrainos demonstracijose ir tokių vėliavų vis mažiau mūsų šalyse pastebime. Todėl turime imtis e, veiksmų, kurie būtų pakankamai ambicingi. Ir buvo primti atitinkami sprendimai, kurie e, ne e, pakenkė valstybių narių tapatybė Europos Sąjungoje, tai yra šešių teisės akto, aktų paketas ir Europos Sąjungoje mes matome e, atsigavimo ženklus, puikiai matome, kad esame visi tarpusavyje susiję, todėl turime toliau dirbti kartu, norime to ar ne. Pažiūrėkime kas vyksta ekonomikos sektoriuje. Jis bendradarbiauja, o politikos sektorius bando užsispeisti, užsisklęsti savyje. Tai yra absurdas. <clears throat> Mes negalime finansuoti atskirai visų politikos ryčių, pavyzdžiui, gynybos politikos pritariu, ponai Šepčiovičiu, tai yra pakankamai sėtingas klausimas, tačiau kai kurios valstybės narės mažiau nei 2 procentus savo BVP išleidžia gynybos e, reikmėms ir Jeigu mes nepakankamai rūpinsimės gynybą, tai nesugebėsime įsitvirtinti naujo pasaulio e, sistemoje ir nebūkime naivus. Šiuo metu pasaulis keičiasi, pažiūrėkite, kas vyksta Libijoje, Malėje, Kosovo, Cinės Afrikos Respublikoje. Žmonės yra masiškai žudomi, pavyzdžiui, Centrinės Afrikos e, Respublika ir Europa e, turi prisijimti atitinkamą vaidmenį ir atitinkamas pareigas atlikti tose šalise. Ypač turint omenyje, kad JAV vis mažiau atsakomybės prisima dėl Balkanų, Europa turi tam padaryti. Jeigu mes to nepadarysime, tai rusai už mus tai padarys. Pažiūrėkime, kas vyksta mūsų kaiminystėje Ukrainoje, Moldovoje. Vis daugiau mūsų um, strateginių interesų, vis dėsnį dalį strateginių interesų um, kelia grėsmę įvairios regioninės politinės jėgos. Mes turime siekti uh, išlaikyti išsaugoti taiką pasaulyje, pavyzdžiui, Centrinės Afrikos Respublikoje, tačiau negalime veikti pavieniui ir per e, kitą kadenciją turėsime daugiau dėmesio skirti mūsų bendrai saugumo ir gynybos politikai, jeigu norėsime išlikti pasaulyje. Taip pat turėsime e, saugoti geriau savo sienas, turėsime vykdyti atitinkamas e, karinės reformas, kurti mišres karinės paėgas ir dabartiniai veiksmai yra tik pradžia nes devynios valstybės narės šiuo metu užtikrina mūsų bendrąjį saugumą, tačiau turėsime tą padėtį pakeisti ateityje. Tai tačiau na, e, nereiškia, e, kad e, mes neturime skirti pakankamai dėmesio arba negalime manyti, kad atitinkamos šalis, kuriams padedame, negali pačios savaime vystytis. Tačiau bent jau kalbant apie Centrinės Afrikos Respubliką, šiuo metu ten būtina užtikrinti tvarką, kad išvengtume dramos ir kad e, ta šalis galėtų vystytis toliau savarankiškai. E, dar noriu pasakyti, kad e, būtina pakeisti apsirūpinimą karinėmis priemonėmis ir mes neturime lėšų paprasčiausiai veikti taip, kaip veikiame iki šiol, įsigijant karinę įrangą. Ypač čia aš nesu specialistas, tačiau mūsų veiksmai turi atitikti laiko dvasio tam, kad mūsų karinė pramonė ir toliau galėtų išlikti Europoje ir būti gyvybinga. Taigi, siekdami plėtoti gynybos technologijas privalome veikti e, kartu ir spręsti gynybos pramonės problemas taip, kaip sprendėme ekonomikos krizės problemas. Šešių teisės aktų paketas dabar yra madingas žodis, tačiau reikia užsibrėžti tikslus be jokių tabų, kurie būtų pakankamai plačių užmojų. Ir, ir pažiūrėkime, e, kaip dabar vertima tą dabartinę padėtį, nes yra normalu, kad po revoliucijos turi prasidėti evoliucija. Turime patvirtinti teisės aktą, šešių teisės aktų paketą dėl teisingumo e, sistemos Europoje. Tai yra pakankamai sudėtingas klausimas, nes e, kai kurios teisingumo sistemos funkcijos neveikia tinkamai įstojus į ES nemažam skaičiu ES naujų narių ir mes negalime užmerkti akių ties šiais reiškiniais įvertindami įvykius kai kuriuose valstybėse narėse Europa yra e, vertybių ir bendros atsakomybės bendryje. Europa privalo įtvirtinti savo vietą nauja pasaulio santvarka ir aš noriu pasakyti tiems, kurie nori mažiau Europos, kad ateityje tos Europos reikės daugiau. Privalome ginti savo bendrasias vertybės ir eiti į priekį e, savo kontinento e, ateičiai, ateities ir e, nepriklausomybės labui. Ačiū uždėmesi. Ačiū socialistų demokratų frakcijos vardu, jos pirmininkas panas Vobodaklės. Ačiū, pana pirmininkė, taip pat pradėsiu nuo Ukrainos. raginame visas politinės jėgas šalyje e, nenaudoti savo veiksmuose smurto. Gerai, kad ponas Janukovičius sustiko su Keti Ešton, su buvusiais prezidentais, tačiau negalime taikstyti su tuo, kad iš pradžių sustinka su šiais asmenimis, o po to policija išvaiko demonstrantus. Tai mums nepriimtina, mes kovosime už Ukrainos žmonių laisvę, žmonių, kurie dalyvauja demonstracijose gindami europinės vertybės. Mėly kolegos, dabar pakalbėsiu apie gynybos politiką. Taip, mums reikia didinti pastangas gynybos politikos rytyje. JAF didina savo pastangas Ramio vandeninio regione ir mažiau dėmesio skiria Europai. Mes negalime tapti užmirštų kontinentų, privalome kartu kovoti, pavyzdžiui, su teroristais, nes teroristai mūsų kaiminystė veiks dar ilgai, kaip komisijos visupirmininkas kalbėjo, saveikumas ir geresnis gynybos sektoriaus bendradarbiavimas gali padėti sutaupyti biudžeto lėšų ir e, kartu padidinti, sustiprinti mūsų pastangas gynybos e, srityje, nes e, Šiuo metu kyla grėsmė 6 tūkstančiams darbo vietų dėl RDS ir <clears throat> vien tik dėl to, kad e, Europos valstybės narės nesutinka glaudžiau bendradarbiauti, stiprindamos gynybos struktūras, mums reikia daugiau pastangų šioje srityje, tačiau taip pat mums reikia didinti e, socialinę sanglaudą ir ekonomikos plėtrą E, taigi dabar perėsiu prie ekonominės padėties. E, per pastarąsias dienas girdėjome daug malonių žinių. Ekonomikos augimas turėtų padidėti nuo 2,8 iki 3,6 procentų, <clears throat> nedarbas sumažėti nuo 7,3 iki 7 procentų, tai yra geriausi skaičiai nuo 2008 metų. Puikia žinia, tačiau JAV e, Tai yra skaičiai iš JAV, e, o ne iš Europos. Ir Europoje ta padėtis nėra e, tokia graži, kaip e, tarybos atstovas bandė pristatyti. Nes mes turime kitus duomenys atlikę savo nepriklausomą tyrimą ir jo rezultatai kiti dėja, nei taryba, nei komisija savo politikos nekeičia. Ir aš neseniai lankiausi kai kuriuose pietų Europos valstybėse, turiu pasakyti, kad kuo e, daugiau, dažniau, daugiau interviu duoda ponas e, Renas, <clears throat> kuo daugiau interviu e, dalina, tuo mažesnis tampa populiarumas ES. Aš nenoriu dabar pradėti grožio konkursų su ponu Ferhofsatu ir kitais kolegomis. Čia yra jų reikalai, tačiau mes turime vykdyti E, kitokią politiką, nes e, komisijos ekspertų teigimu e, Graikija, Ispanija ir Prancūzija <clears throat> šiuo metu smarkiai kenčia nuo nedarbo ir Ispanija pasieks Europos nedarbo vidurkį tik 2033 metais. Kaip mes galime taikstyti su uh, E, tokia socialinė padėtimi, jos tokiu pablogėjimu e, šalise kaip Ispanija ir Portugalija, kaip mes galime paremti komisijos ir treto pasiūlymus, e, jeigu, pavyzdžiui, Graikijoje yra pilna namų ūkių, kurie negali susimokėti už nuomą arba gražinti savo paskolų vienas iš trejato atstovų teigia, kad reikia laikinus prieglopščius statyti žmonėms, kurie yra išmetami iš savo namų. Tokia yra tikrovė Graikijoje, kuri mums neprimtina. Yra daug geresnių pasiūlymų ir nežinau, kaip komisija reaguotų į tokį pasiūlymą. Pavyzdžiui, taikyti e, sankcijas atitinkamiems bankams. <clears throat> ir e, surinkti iš jų 1,7 milijardus eurų, kodėl neturėtume e, panaudoti šių lėšų kovai su jaunimo nedarbu, su nedarbu, su jaunimo garantijoms. Tokiu būdu mes galėtume veiksmingiau spręsti problemas, nei pasitelkdami uh, <clears throat> sutartinius susitarimus, uh, ponė komisijos vicepirmininkė, taip galėtume veiksmingiau vykdyti bendrą Europos ekonomikos ir pinigų politiką. Dabar perėsiu prie socialinių aspektų Daugiau nei prieš 40 metų iš tiesų e, lapkričio 14. 40 metų sukako nuo tos dienos, kuomet Vokietijos kancleris Brantas kalbėjo apie būtinybę sukurti socialinę Europą. Ir uh, Iki šiol mes dar nesugebėjome šios socialinės sąjungos sukurti, nenustatėme griežtų socialinių kriterijų, kurdami ekonomikos ir pinigų sąjungą. Užuot sukūrus e, e, socialinę sąjungą, kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Junktinės karalystės vyriausybė nori apriboti laisvą asmenų judėjimą Europos sąjungoje. Ir <clears throat> nustatyti naują, naujas ribas, pavyzdžiui, leidžiant laisvai keliauti tik tai asmenims turintiems atitinkamo lygio pajamas. Taigi šiandien nacionalizmas ima viršų prieš mūsų socialinius e, kriterijus. Taigi mes vėl bandome skaldyti Europos piliečius, e, skirstydami juos į e, savo šalių piliečius ir į užsieniečius. Nacionalinės valstybės, tarp jų rinktinė karalystė, reikalauja daugiau teisų, užuot pasinaudojusios turimomis teisėmis. Jeigu Egzistuoja socialinių išmokų turizmas, o jo dalis yra tikrai nedidelė, remiantis komisijos e, duomenimis. Tai galima priimti tinkamus teisės aktus nacionalinių lygmenį, tačiau neturėtume žlugdyti laisvos menų judėjimo. Yra trys koncepcijos e, e, Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, vienas susijusi su atitinkamais apribojimais įvairioms rinkoms, tačiau kita vizija E, apriepia laisvą asmenų darbo vietos, darbo jėgos judėjimą, apriepia kovą su skurdu, su didėjančia turtinė neligybė. Nepasitikėjimas ES egzistuoja, tačiau dėl to, kad jie nesugeba spręsti ekonominių socialinių problemų, jeigu turėtume bendrą ekonominę politiką, bendrą socialinę sąjungą, tai žmonės e, pasisakytų už laisvų judėjimo, darbo jėgos judėjimo stiprinimą. Taigi sukurkime Europos socialinę sąjungą, kuri taptų mūsų piliečių pasitikėjimo pagrindu. Ačiū uždėmesi. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt für die Labai ačiū liberalų ir demokratų alijanso frakcijos vardu. Žodis teikiamas jos pirmininkų ponui Ferhofštui. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie taip domės ypač ponui Svobodai demokratiniu pas, liberalų frakcijos pasirinkimu. Man atrodo, kad liberalų frakcijoje tas demokratinis, demokratiškas pasirinkimas egzistuoja. Uh, norėčiau pradėti savo pasisakymą, pirmininkė, visų pirma, e, pagerbdamas Ukrainos žmonės. Kodėl? Nes e, keli šimtai tūkstančių žmonių Kijevo gatvėse mano galva, yra geriausias atsakymas, kurio galime tikėtis ir kurį galime pasiūlyti stiprėjančiam e, euroskeptiškumui skep, Europoje. Nes Europoje populistai ir nacionalistai iškai nusiteikę žmonės sako, kad Euro, Europa baigta, kad ji neturi ateities, o už ES. Kijevo gatvėse žmonės nori įstoti Europos Sąjungą. Manau, kad ir viliuosi kolegos, kad ši proeuropietiška dvasia ne tik toliau gyvuos Kievo gatvėse kitą savaitę, bet kad ji bus juntama ir kitas, kitos savaitės vadovų taryboje. Ir tai nebus įprastinis Europos vadovų susi, tarybos susitikimas. E, tame susitikime reikia įvekti tris svarbiausias kliūtis. Lieka pusė metų iki Europos parlamento rinkimų. Toliau Europos gynybos pramonė. Ir prieš 60 metų Prancūzijos nacionalinėje asamblėjoje, mano nuomonė, buvo padaryta didžiulė klaida. Jūs prisimenate tai tikriausiai 1954 metais, tuomet man buvo mineri metai, aš pats to neprisimenu, bet Prancūzų nacionalinė asamblėja atmetė Europos gynybos bendrijos idėją. Bet jeigu dabar atliktume apklausą Europoje, visose valstybėse narėse, e, nuomonė, visuomenės nuomonė yra už Europos gynybos, gynybą ir gynybos pramonę, netgi jungtinėje karalystėje. Jei nors vienu klausimu jungtinė karalystė mano, kad reikia e, dirbti drauge, tai Europos gynyba. Žinau, kad prieš dešimtmetį kai kas juokėsi, kuomet po Irako karo su Prancūzija ir Vokietija surengėme tai, kas buvo vadinta šokoladiniu vadovų susitikimu. Tuo metu uh, norėjome dirbti uh, Europos gynybos pramonės srityje remiantis San Malio susitarimu tarp Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos. Tikiuosi, kad praėjus dešimčiai metų ta idėja vėl uh, sužydės, nes uh, griežtais taupimo laikais, valstybėms išgyvenant sunkumus, uh, neapsimoka 28 kartus kartoti tą patį. Daug geriau yra bendradarbiauti šioje srityje. Kitas e, svarbus žingsnis, kurį reikia žengti šioje taryboje, tai naujoji Europos ekonominės valdysenos architektūra eurozonoje. Ir e, komisijos nariai aš labai atvirai kalbėsiu. Jūs kalbėjote apie sutartimis pagristus susitarimus, tačiau parlamentas atmeta šią idėją. Idėja, kad e, Europos komisija ir valstybė narės turėtų sudaryti sutartį, kurioje būtų nu, numatyta kokia nors konkreti reforma, pavyzdžiui, darbo rinkos ar kitokia. Ši sistema yra Europos įsiskolinimas ir tam priešinsis visos valstybės narės, jeigu bus bandoma sudarnyti tokius susitarimus. Sustarimus, nes tai bus matoma kaip ES kišimasis į nacionalinių reformų įgyvendinimą. E, aš, ponas Brokas, ponas Gvaltierė, apie tai kalbėjome komitetuose, tačiau jūs nežiūrinti tai, toliau siūlote šią idėją. Komisija turėtų siūlyti parlamento E, propaguojama idėja, konvergencijos gairės, e, gairės, kurios būtų e, taikytinos visoms valstybėms narėms ir visa, visoms 17 eurozonos narių. Tos, tų konvergencijos gairių taikymo pasiekmes būtų kitokios būtų dėgiamos kitokios reformos, bet prašau, atsimkite tą sutartimis grindžiamų susitarimų idėją, nes tai e, sukelia įspūdį, kad ES arba konkrečiai komisija konkrečiai kišasi ir primeta konkrečias e, nare, reformas valstybėms narėms, kai tuo tarpu jos pačios turėtų priimti sprendimus dėl to. Ir pirmininkė galiausiai dėl bankų sąjungos nori pakartoti tai, ką jau daug kartų esi sakęs plenarinėme posėdėje. Manau, kad bankų sąjunga yra vienintelis e, sprendimas, bandym, bandant išeiti iš krizės, Pris, nes išgyvensime tą patį, ką išgyveno Japonija, tikrą stagnaciją. Mums reikia tikros bankų sąjungos, ne to, ką vadinu miglotų nacionalinių mechanizmų koordinavimu. E, Mums nereikia tarp vyriausybinės sistemos, mums reikia bendruomeninės sistemos. Ir šiandien lai, šito laikraščiuose skaičiau apie vakar įvykusio Akofino e, susitikimo e, rezultatus. Ten vėl buvo pasiūlytas tarp vyriausybinis metodas, kuriam parlamentas niekada e, nemokės. Gal, toliau. Tai turi būti sistema, kurią finansuotų ne mokesčių mokėtojai, o patys bankai nes kaip ir praeitįje viskas pasikartos, jei e, mokesčių mokėtojai už viską mokės. Bankai turi patys e, tai finansuoti, remiantis jų rizikos profiliais. Pirmininkė, mes visi parlamente palaikome komisijos pasiūlymą e, reaguojant į, šią, į šį klausimą. Ir aš tikiuosi, kad kitos savaitės vadovų taryba ir kofino susitikimas bus, e, vyks e, toje pačioje dvasioje, kuri vyrauja dabar Kievo gatvėse. Ačiū. Ačiū, ponai Ferhofštatui. Jums, kolega Odi, noriu užduoti klausimą. Ar atsakysite į prašau, ponio Odi? Mielas kolega, jūs e, minėjote apie, minėjote Prancūzijos parlamento sprendimą atsisakyti kurti bendrijo, gynybos bendriją tuo metu, kai Europa dar, dar tam nebuvo pribrendusi. Ar jūs matote, kad Europa e, šiandien galėtų saugoti savo žmonės be didžiųjų valstybių pastangų, kurios sugeba e, išlaikyti ir organizuoti vienas iš geriausių karinių pajėgų. Ar manote, kad Europa galėtų tą padaryti? Pone Odi, pirmiausiai manau, kad būtina kurti Europos bendrą gynybą, nes šiuo metu dauguma valstybių narių pavienių negali jos finansuoti. Čia valstybės, ES <clears throat> e, e valstybių išlaidos gynybos, gynybai sudaro 400 procentus, tiksliau JAV gynybos išlaidų, tačiau mes sugebame tik 10 procentų gynybinių veiksmų atlikti palyginti su JAV, tai reiškia, kad mes keturis arba penkis kartus e, mažiau veiksmingi esame nei JAV gynybos politikos e, srityje. Mes turime remti San Malo susitarimu. Tai buvo sustarimas tarp Prancūzijos ir e, Junktinės karalystės, siekiant kurti gynybos bendryje. Ir pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Ačiū, žodis suteikiamas e, kolegiai Harms žaliųjų frakcijos vardu kalbėti. Gerbiami pirmininkai, mėly kolegos, džiaugiuosi <clears throat> bent tuo, kad e, po to, kai e, ginkluotos specialiosios paėgos iš dalies sugriovė Ukrainos opozicijos biurus. Mūsų parlamentas e, sugebėjo pakankamai vieningai atstovauti ES. Kieve prieš savaitę dar nebuvo tai įmanoma, tačiau e, ir apgailestauju, kad savaitgalį nebuvo nusiusta į Maidano aikštę oficialiai Europos parlamento delegacija, būtume galėję užkirsti kelią kai kuriems įvykiams ir manau, kad rezoliucija, kurią vakar svarstėme ir šiandien bendrai patvirtinsime padėti pakeis. Kijeve e, pastebime e, didžiulę ES silpną vietą. Tai yra nesugebėjimas e, vykdyti vieningos politikos Ukrainos atžvilgių ir ta silpnybė šiuo metu yra labai pastebima ypač e, vertinant mūsų politiką Rusijos atžvilgiu, aš tikiuosi, kad Ukrainos žmonės neturės mokėti e, kainos dėl atitinkamų ES veiksmų nebuvimo. Manau, teisingai turime todėl svarstyti, kaip turėtų atrodyti po 50 metų bendroji saugumo ir gynybos politiką, ką turėtume pasimokyti iš karinių operacijų, tokių kaip Atalanta, Prancūzijos karinių operacijų Malija, arba e, iš, e, ko turėtume pasimokyti iš ES e, karių pasitraukimo iš Afganistano arba pabėgimo, netgi galėčiau tai pavadinti. Mums reikia geresnės saugumo gynybos politikos, atsižvelgianti tai, kad ES lėšų tam skiriama vis mažiau, atsižvelgiant į tai, kad e, turime labai mažai pinigų, e, kuriuos skiriame bendrai socialiniai politikai arba kovai, kovai su jaunimo nedarbu. Tai šiuo metu pasiūlymas iš ES biudžeto įsigyti nepilotuojamus orlaivius arba kitą karinę įrangą, tai tikrai negaliu suprasti tokių pasiūlymų. Kalbant apie teisingumą, tai jau nežinau, kiek kartų esame diskutavę apie bankų sąjungą. Ir Europos parlamento, be Europos parlamento ambicingų kai kurių kolegų, tokių kaip Gigoltas ir kitų pastangų, mes nebūtume patvirtinę bankų kontrolės mechanizmo ir taip pat e, bendro bankų pertvarkos mechanizmo ir e, fondo. Kol kas konkrečių sprendimų dar nėra, nes jie yra blokuojami taryboje. Ponas Ferhofsatas e, kalbėjo apie tam tikras euro stabilumo prielaidas, siekiant įveikti krizę. Privalome pradėti vykdyti bendrą fiskalinę ir ekonomikos politiką, tačiau jūsų pasiūlymai, ponė Šefčovičiau, nukreipti priešingą linkmę. Niekas nenori, kad pasikartotų Graikijos istorija. Šalis, kuri diskusijų pradžioje buvo pasirengusi diskutuoti apie reformas, kadangi šalyje reformų nuotaikos vyravo, tačiau e, kuomet iš reformų ketinimų, kuomet reformos ketinim, reformų ketinimai perauga į baimę dėl ateities, tai kai negalime tikėtis, kad kas nors remdamasi šią Graikijos e, patirtimi dabar e, pritartų sutartiniams susitarimams. Aš manau, kad e, mūsų frakcija tikrai niekuomet negalės šiems pasiūlymams pritarti. Ačiū dabar. ECR frakcijos vardu ponas Kelanėnas kalbės. Ačiū pirmininkė. Daug kartų parlamente kalbėjome apie ekonominę politiką, šį noriu kalbėti apie gynybos politiką. Uh, Kai kalbame apie gynybą e, Europoje, mano supratimo tinkamas požiūris turėtų būti e, grįstas e, bendradarbiavimu, koordinavimu, suderinamu. Tokį požiūrį Europa plėtojo jau 60 metų po, jeigu tam galima pasakyti, NATO skėčio. NATO yra išbandytas alijansas, tačiau daug kas nori pakirsti jo šaknis per Europos biurokratizmą, per e, VSGP bandama dubliuoti tikslus, kad būtų per e, galinės duris sukurta Europos armija. Žinoma, reikia e, pripažinti, NATO reikia modernizuoti, tačiau sukūrus NATO 49-aisiais pirmasis generalinis sekretorius pasakė, e, svarbiausia buvo e, sulaikyti rusus, vokiečius ir pritraukti amerikiečius. Žinoma, e, tikslai 49-aisiais buvo kitokie, 20 amžiaus iššūkiai buvo visai kitokie, tai žinoma, Mūsų, mano supratimu, mums reikia ir toliau išlaikyti amerikiečius. ES ir Šiaurės Amerikos bendradarbiavimas yra svarbus šiandien, kaip ir visuomet dėje prezidentui e, tapus Obamai, JAV gali e, nukreipti savo e, strateginį žvilgsnį į savo vakarinius krantus. Mes juos atsimėme, kai kas gali sakyti, kad Vienintelis sprendimas būtų kurti bendrą Europos gynybos politiką, tačiau šitas planas netinkamas yra keliom prasme. Pirmiausia, Europos valstybės tiesiog neturi išteklių. NATO apie vieną trilijoną dolerių skiria gynybai, du trečdalius skiria JAV, likusią Likusią trečdalį skiria Europos valstybės, 70 procentų viso to skiria keturios valstybės, Junktinė karalystė, Prancūzija, Vokietija, Italija. Ir e, iš tiesų tik tai kelios šalės užsikrauna savo didžiulę naštą. Ir netgi jeigu padidintumėm e, išlaidas, tai e, vis tiek negalėtumėm lyginti su JAV išlaidomis gynybai. E, antra, e, e Europos e, valstybės e, ne, neperduos. E, operacinių galiojimų operaciniam centrui e, Europoje reiškia valstybės bendradar, turi bendradarbiauti, ginti viena, vienos kitų interesus, tai yra numatoma Europoje, skamba kaip NATO, taigi tokiu būdu bus dubliuojamos pastangos ir iš tiesų taip sumažinsime išteklius, kurių ir taip trūksta gynybai, tą galėtume panaudoti technikai, mokymams, užuot žaidę su žaisliniais kareivėliais. Esu tikras, kad visi parlamente gerbė savo pačių šalių karinės pajėgas. Aš uh, iš tikrųjų linkiu galvą prieš uh, Britų kareivius, jie kovoja už savo vėliavą, savo šalį, už mano šalį, mano karalienę ir tikime, kad tie patys žmonės galės kovoti ir sumokėti didžiausią naštą ir už Europos vėliavą. Tikrai nemanau, kad tai bus Europos valstybės jau turi ilgą, vertingą istoriją, dvišalio daugia šalio bendradarbiavimo, žinoma, tai reikėtų tęsti, žinoma, turime dirbti kartu, kai tai yra įmanoma strateginius trūkumus galima įveikti būtent e, tokiu e, požiūriu, tai yra įtvirtinta NATO e, pažangiosios gynybos iniciatyva. Paimkime pavyzdžių Malio misija jungtinės karalystės skiria savo, savo lėktuvus, kad galėtų pervežti Prancūzijos pajėgas ir tam nereikia papildomos biurokratijos europinio lygmenio, kad tai būtų galima įgyventi, tam reikia tik tai atitinkamų valstybių valios, o tos valios ne, nebuvo, ne, ne visuomet jos buvo, ne visose valstybėse narėse ir tai iliustruoja susiskaldimą, kurį sukėlė um, karas Irake prieš dešimtmetę nesvarbu, kas teisus, kas klydo, tai vis dėlto parodė, kodėl e, nacionalinė nepriklausomybė tokia svarbi daugeliu valstybių. Ir šiais sunkiais laikais negalime leisti, kad Briuselėje būtų dvi gynybos organizacijos. Viena jau e, dirba, dirba sėkmingai, 60 metų užtikrino taiką Europoje. Tai E, įkūnija transatlantinius e, ryšius ir tikėsime, kad taip ir toliau bus ir 21 amžiui. E, visi žingsniai, kuriuos E, žengsime link e, bendros saugumo gynybos politikos reikš, kad JAV e, per žingsnį atsitrauks nuo NATO. Ir mes ir toliau turime išlikti vieningi abiejose Atlanto pusėse. Europos Sąjunga turi pasimokyti iš euro krizės. Neturime skubėti kurti tų spastų, kurios sukurs e, e, Europos valstybingumas, neturime kurti biurokratizmo vien jo vardam. NATO e, veikia ir to ir laikykime, nekurkime Europos kariuomenės ir galinės durės. Taigi tinkamas požiūris būtų bendradarbiavimas, pajėgumas ir suderinumas, kaip sakiau pradžioje. Dėkui, pirmininkė. Das Wort hat jetzt für die Vereinigte Linke. Tinių frakcijos vardu frakcijos pirmininkė Cimir žodis suteikiamas. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, vakar cheminių ginklų draudimo organizacija buvo apdovanota Nobelio taikos premija prieš metus Europos Sąjunga gavo šią premiją. Kodėl nepasinaudojame <clears throat> kitos savaitės vadovų tarybą tam, kad iš tiesų paskelbtume pasauliu savo viziją apie tai, kad Europos Sąjunga yra ta organizacija, kuri dės visas pastangas pasaulio mastu, kad būtų mažinamos ginklų atsargos. Cheminio ginklo draudimo organizacija visame pasaulyje jau sunaikino 80 procentų cheminių ginklų, dabar jai tenka vienas iš sunkiausių uždavinių vienoje iš šalių, kurioje vyksta, vyksta pilietinis karas, sunaikinti cheminį ginklą. Vietoj to mes e, rengiame e, ginklavimosi e, vadovų tarybą, kurioje lobistų interesai, ginklavimuose arba ginkluotės lobistai, lobistų interesai bus svarstami. Mes tuo tarpu kenčiame nuo krizės ir šios krizės akivaizdoje diskutuojame apie tai, ar ES biudžeto lėšos turėtų būti panaudojamos ginkluoti, įsigyti, lyg tai negalėtume pasinaudoti, panaudoti šių lėšų daug veiksmingiau savo piliečių labui. O mes bandome įsigyti nevaldomas ginkluotės sistemas tikrai. E, Nestebina manęs dabartiniai E, siekiai dar labiau taupyti. E, ir čia jau kalba eina ne tik apie tai, e, kad arklys stovi ne vežimo priekyje, o jo gale, tačiau ir apskritai apie tai, kad tas vežimas netinkama kryptimi juda. Kiekvienais metais 26 milijardus eurų išleidžiame ginkluoti įsigyti. E, Špygelio žurnale kalbama apie tai, kad e, gynybos ir tie būtų galima sutaupyti 130 milijardų, skirtai atsisakant atitinkamų pirkimų. Tam reikia, kad e, gynybos e, politikai atstovaujantis asmenys mums sakytų teisybę. Tuo tarpu taip nėra. E, šiuo metu politikai gauna atitinkamus nurodymus iš gynybos pramonės atstovų. 30 e, metų vyksta diskusijos apie <clears throat> Eurofighter, e, tai yra karinio straiktasparnio gamybos programą Vokietijoje, diskutuojama apie e, būtinybę kurti gynybinę palidovų sistemą, kol e, ginkluotės pramonės lobistai turės tokią įtaką, mes negalėsime skirti dėmesio vien tik tai e, savo gynybos poreikiams ir piliečių apsaugai. Tai norėjau būtinai pabrėžti. Taip pat norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad kol ES nepašalinsime, nesimsime rimtai kovos su turtinė neligybė, kol taryboje nepradėsime daryti didesnio spaudimo Vokietijai kad jie imtųsi atitinkamų veiksmų turtiniai neligybei mažinti. <clears throat> Kol nesuprasime, kad pelnas, kurį Vokietija gauna iš savo eksportų, reiškia įsiskolinimus kitoms valstybėms, tol neišbrysime iš šios krizės. Žodis ponai Faradžiui. Labas rytas. Žinau, kad e, dabar yra tas laikas, kai kalbame apie kalėdas, bet aš noriu kalbėti apie tai, kiek laiko lieka iki dienos, kuomet atversime duris 29 milijonams e, vargšų žmonių iš Rumunijos ir Bulgarijos parlamento nariai skundžiasi, kad jie, jų darbas nepakankamai matomas e, visuomenėje. Bet aš tai pakeisiu. Štai čia yra Jeffrey Van Oden, e, britų konservatorius. Jis pasisakė už tai, kad e, Bulgarija įstojus į Europos Sąjungą turėtų e, visišką laisvę ir laisvai galėtų keliuoti į Junktinę karalystę. Puiku, aš noriu, kad Junktinės karalystės žmonės žinotų, kas tai yra. Kad, apie ką mes kalbame? Mes kalbame apie nemokamą švietimo, sveikatos apsaugos sistemą. Uh, Tai reiškia, kad mes atvertume duris e, nusikalstamoms gaujoms visiems, e, kurie e, norės pasinaudoti Londono tarptautinio e, verslo centro sėkme. Situacija yra tokia bloga, kad 92 e, procentai e, praėjusiais metais įvyk, įvykdytų uh, banko automatų uh, uh, vagysčių buvo įvykdyti bulgarų ir atsiprašau, rumunų. Aš žinau, kad yra žmonių, kurie nori, kurie yra pasiruošę dirbti, kad pagerintų savo gyvenimą. Tačiau laisvas judėjimas Europoje nepasiteisina, nes e, ES narėmis yra skurdžios valstybės. Atvyksta žmogus iš Bukarešto, jis dirba Londone ir gauna uh, pašalpas, išmokas už vaikus, už tuos du vaikus, kurie yra likę jo tevinėje. Ir tos pašalpos yra didesnės už atlyginimą, kurį jis gautų dirbdamas e, Bukarešte. Taigi trauka tokiam žmonėms bus, bus didžiulė. E, aš tai kartoju daug kartų ir Britai sutinka su tuo, kad tai nebegali tęstis. 80 e, procentų Junktinės karalystės uh, E, gyventojai nenori, kad sienas būtų atvertos už 21 dienos. E, tai reikš, kad nukris atlyginimai, kad e, išauks jaunimo nedarbas ir kad bus suskaldytos bendruomenės, nes viskas tuo nesibaigia, nes mūsų premjeras ponas Cameronas, turėdamas visišką liberistų ir, ir libdemų palaikymą, nori išplėtoti atvirų sienų principą, kaip jis pats teigia, nuo Atlanto vandenino iki Uralų kalnų. Tai reiškia, kad tokios šalis kaip Kazahstanas, Ukraina galės įstoti Europos Sąjungą. Žinau, kad Tonis Blairas dabar padeda Albanijai įstoti Europos Sąjungą. Linkiu sėkmės. Netgi Turkija rengėsi įstoti Europos Sąjungą. Tačiau e, e, žinia, kurią siunčiame šiuo atveju, yra tai, kad kalakutas tinka tik tai kalėdoms. Pone Kameronai, kitą savaitę vyksiančiame vadovų susitikime ne, nepasisakykite už gilesnę e, karinę integraciją, bet kas. Buvo žmonių šia, šioje salėje, kurie buvo pasiruošę bombarduoti Siriją, jeigu tik būtų turėję tokius gebėjimus. Ačiū Dievui, kad taip nepadarė, kad taip nevyko. Ir kalbame apie e, pokyčius kitą e, e, gegužę. Manau, kad kita gegužė reikš. E, politinį žemės drebėjimą Brit Britanijos politikoje. Tai Kolegė Brons, norėtum jums užduoti klausimą, ar sutiksite jį atsakyti. Prašau, ponė Brons. Yes, Farage. Pone Farage, jūs teigiate, kad jūs esate prieš imigraciją. Gegužės 4.2010 metų Daily Politics Show programoje jūs pasakėte, kad Didžioji Britanija turėtų išduoti 250 tūkstančių leidimų darbui kiekvienais metais. Dabar, kalbėdamas, jūs sakėte, kad rumunai e, grobė, vykdo vagystės Londone. Gal galėtumėte tiksliau pasakyti, tai buvo ar tai buvo e, Rumunijos piliečiai, kurie yra Romų tautybės. Ačiū Bronsui už klausimą. Noriu kai ką paaiškinti. Jungtinė karalystė nėra prieš imigraciją. Mes džiaugiamės imigraciją. Atsiprašau, Jungtinės karalystės nepriklausomybės partija yra už imigraciją, bet mes norime e, tokios migracijos, kurie egzistuoja Australijoje. Norime, kad pas mus atvyktų išsilavinę žmonės, nenorime žmonių, kurie serga mirtinomis lygomis, nenorime e, įvykdžiusius jau nusikaltimus įvykdžiusių nusikaltimus e, atvykėlių, nors kažkada Australijoje tai tik, tik tokie ir, ir vykdavo į tą šalį. Mes nepasisakome už diskriminaciją, neieškome atpirkimo ožių, mes norime kontroliuoti savo sienas, e, gyventi demokratiškai, bet to negalime daryti, esant dabartiniai tvarkai Europos Sąjungoje. Jetzt kommen wir wieder zum Europäischen Rat. Dabar e, grįžkime vėl prie vadovų tarybos. Kolegė Lepen atsiprašė, nes dar negalėjo atvykti. O tai suteikia man galimybę suteikti žodį kolegai Elmarui Brokui kalbėti LP frakcijos vardu. Prašau. Pone pirmininkė, tarybos pirmininkė, komisijos narymėlė, kolegos. Keletą žodžių apie Ukrainą. Vertinant tai, kas šią nakt įvyko ir tai, kad amerikiečių bei ponios Eštin pastangos vaisių neatnešė, turiu konstatuoti, kad vėl nusileido geležinė uždanga. Dėl Rusijos spaudimo tautai buvo atimta laisvo apsisprendimo teisė. Mes turime aiškiai parodyti, kad tai <clears throat> nepriimtina, pritariu poniai Harms kuri teigia, kad e, <clears throat> šie rezultatai susijęs tuo, kad es nevykdo bendros politikos Rusijos atžvilgių. Todėl taryboje svarstysiami bendrosios saugumo užsienio ir e, gynybos politikos klausimai yra labai svarbus. Mes pasakome už tai, kad NATO ir toliau užtikrintų mūsų kolektyvinį saugumą, tačiau privalome pasinaudoti turimomis e, galimybėmis jas plėtoti. Jeigu neturėsime gynybos pramonės Europoje, tai negalėsime, e, tapsime priklausomi nuo e, tiekimo iš kitur ir jeigu mes nesugebėsime bendradarbiauti, taip pat negalėsime sustiprinti savo pozicijų ir dėl mažėjančių biudžeto atsignavimų mes privalome glaudžiau bendradarbiauti, užtikrinti saveikumą, pasidalinti darbus, negalime laukti, kol e, amerikiečiai visus e, e, šios darbus už mus <clears throat> nudirbs. Man susidaro įspūdis, kad Junktinės karalystės politikai tampa tam tikrą prasme JAV politikų pastumdėliais mes nenorėtume e, tik tai už viską mokėti pasaulio mastu, norime turėti ir atitinkamos įtakos ekonomikos ir pinigų sąjungą. Mums reikia vykdyti bendrijos politiką ir Europos parlamentas priimdavo sprendimus dėl šešių teisės aktų, dviejų teisės aktų paketo E, sugebėjo paskatinti atitinkamas reformų problemas valstybėse narėse ir dabar vykdydami e, Europos e, semestro programą turime dar didesnį postumį suteikti valstybėms narėms įvykdyti ir renkti savo nacionalinės programas, kurioms galėtų būti teikiamas finansinis e, pastiprinimas iš ES biudžeto. Tik tokiomis priemonėmis e, mes e, galėsime išlikti konkurencingi ir įgyveninti bei vykdyti bendrą socialinę politiką. Dar vienas sakinys, pana pirmininkė. Ponas Faradžas nei, nei žodžio netarė apie eurą, jis kalbėjo tik apie imigraciją. Tai yra pats pigiausias populizmas žmonių sąskaita. Noriu pasakyti, ES turi visas priemonės, kad užtikrintų tie tvirtinimai, kad <clears throat> nereikia žmonėms atvykstantiems iš kitų ES šalių skirti socialinių išmokų yra e, visiškai nieko vertas, nes pirmiausiai Junktinėje karalystėje turi būti gyvendinami ES patvirtinti teisės aktai, tuomet bus viskas įspręsta. Pone Brokai, pagal Milnosios kortelės sistemą, ponas Darkmatas nori užduoti Jums klausimą ar atsakysite į. Ačiū, pane Brokai, kad atsakysite šį klausimą. Jūs kalbėjote, minėjote sakinį, kuris buvo išverstas kaip ES e, gebėjimų e, pajėgumų vystimas. Ar jūs tai reiškia, kad jūs norėtumėte, kad būtų kuriama ES kariuomenė e, ginkluotosios pajėgos? Gerbiamas kolega, net jeigu ir to norėčiau, nėra atitinkamų teisinių sąlygų. Tačiau mes turėtume įgyveninti Lisabono sutarties nuostatas tam, kad e, sugebėtume pasidalinti atitinkamus darbus Europos Sąjungoje. <clears throat> E, Europos kariuomenės negalėtume sukurti vien dėl to, kad, pavyzdžiui, Vokietijos parlamentas tam prieštarauja ir tas e, baimės kurstimas nieko bendro neturi su ES tikrove. Mes turime tinkamai pasiskirstyti darbus tam, kad sutaupytume pinigų, nes net rinktinė karalystė šiuo metu nesugeba tinkamai finansuoti savo e, kariuomenės ir jeigu Europoje sutelktume pastangas, tai ir jungtinėje karalystėje padėtis pagerėtų, nes e, Europa privalo sutelkti pastangas ir pasidalinti E, finansinėmis sąnaudomis ir tik tokiu būdu mes galėsime sustiprinti saugumo ir gynybos politikos projektą. <clears throat> Tuo tarpu Junktinėje karalystėje nesuvokiama šio projekto reikšmė. Dvi minutės dabar kalbės ponas Gualtieri. Ačiū pirmininkė. Europos parlamentas turi būti labai budrus. Turiu galvoje bendrijos sutarimų laikymasi. Svarbu, kad e, pripažintumėm, kad diskutuojame siekdami sukurti Europos ekonominę fiskalinę sąjungą. Toks tikslas, bet atrodo, kad tikslo nepasiekėme. Pasiekėme e, tik tai e, ekonominės politikos koordinavimo. Nėra nei paskatų, nei sistemos. Uh, nei aiškaus tikslo kad galėtų funkcionuoti solidarumo mechanizmas. Todėl svarbu, kad šiandien sutartumėm dėl sutarčių, kad galėtumėm sutarti ir tinkamai sukurti solidarumo mechanizmus. Turėtumėm pagalvoti, kokios pritinės verties duotų sutarčių laikymasis be paskatų. Tai būtina būtina atlikti tokių sutarčių analizę, kadangi dvišalė sutartis numato prievalės e, vienai šaliai. Tai būtų pernelyg e, ribojantis sutarimas vienai šaliai. Jei pagalvotumėm apie e, analizę, kur uh, svarbios abi pusės ir, ir pasiūlos ir paklausos pusės, tai turėtumėm remtis bendrų sprendimų prieimimu ir parlamentas už tai pasisakytų. Esame pasirengę prisimti atsakomybę, savo atsakomybės dalį, tačiau kai galvojame apie e, e, sprendimą, kalbant apie e, sutartimis pagristus turimus, reikia išvelgti ir kitus aspektus. Minutos ir senior Watson. Ponas Atsonas pirmininkė, parlamentas turėtų sveikinti e, vadovų tarybos ryštą e, formuoti bendrą saugumo gynybos politiką, nors tai daroma pavėlo, tai reikėtų e, čia toliau tęsti darbą tarybos saugumo gynybos komiteto. Tai iš tiesų būtų bendras tikslas, turėtų būti patikima e, politika, reikėtų remtis technologinę, e, pramoninę e, bazę, pasinaudoti Horizontas 2020 programą, vystomosios pagalbos priemonėm. Tai pakeistų NATO, būtų pakeista transatlantinio alijanso pusiausvyrą jūrų saugumo strategija, kibernetinio saugumo politika, palidovinė sistema, tokie turėtų būti prioritetai. Na, o kalbant apie piločius lėktuvus, pirmiausia paklauskime, kiek tai iš tiesų padidina e, JAV saugumą. Vadovų taryba neturėtų nuvertinti energetikos politikos. Tai neturėtų tapti tai išnaša dokumente perėjimas prie švarios energetikos nuo iškastinio kūro labai svarbus, e, siekiant užtikrinti mm, klimato kaitos e, prevenciją, siekiant užtikrinti nepriklausomumą nuo Rusijos. E, tai taryba neturėtų remtis svobodos patarimais Ar socialistinė politika ir toliau turėtų didinti naštą mūsų valstybėm narėm, kad mūsų vaikai būtų pasmerkti mokėti tėvų skolas? Ar Gordono Brando Zapatero Olando politika turėtų tai gyvendama Europoje? Socialistai tik tai mėgomasi būsimą rinkimų kompaniją. Dėkui. Kronberg. Toliau dėmesintėms pane Kronenberg. Sažu Kronberg. Gerbiami nariai, finansiniai sunkumai mažina išlaidą gynybai. Žinoma, tai neigiamai atsiliepia mūsų gynybinėms gebėjimams. Tačiau šis neigiamas poveikis dar sustiprėja dėl prasto koordinavimo ir bendradarbiavimo Europoje tarp mūsų europiečių. Mūsų frakcija mano, kad saugumas šalyje e, yra glaudžiai susijęs su bendra Europos gynyba. Todėl norėčiau paraginti valstybės narės e, pažadėti kurti gyvybingus Europos gynybinius gebėjimus, e, išspręsti susiskaldimą ir perteklinių gebėjimų klausimą. Raginame Europos pramonę padaryti veiksmingesnę, užtikrinant koordinavimą. Mums reikia Europos semestro gynybos koordinavimo klausimais. Reikia didesnio koordinavimo pramonės srityje suderinant standartus ir gynybos įrangos sertifikavimą. Tačiau mums nereikia mokslinių tyrimų ir viešųjų pirkimų skirtų e, visiškai savarankiškiams nepilotuojamiems lėktuvams, kurie gali savarankiškai žudyti. Mums reikia ginklų kontrolės režimo, taip pat ginklų eksporto kontrolės režimo ir e, pasaulinės ginklų sutarties. Mes dar kartą raginame sustiprinti gynybos priemonių paketą, kuris pristatytas komisijos komunikate. ES valstybės narės turi ženkliai pagilinti savo bendradarbiavimą ir koordinavimą tais gynybos politikos klausimais, kurie yra aktualūs e, veiksmingai BSGP. Gracias, kolega. E, va tener... Ačiū, Dabar dviems minutėms e, pasisakymas, pasisakys ponas Van Orden, kaip ką tik sužinojame, jis yra, jis turi karinį laipsnį. Kita savaitė taryboje bus svarstami gynybos klausimai ir tikėtina bus žengtas svarbus žingsnis gynybos ir saugumo politikoje. Apie tai e, šiandien daug kalbėjo tarybos ir komisijos atstovai, tačiau man atrodo, kad e, gynybinis klaus, gynybiniai klausimai, gynybinis e, susitikimo turinys, išskyrus komisijos namų darbus, bus labai kuklus, kad ir kokie sprendimai bus priimti E, juos veikiausiai jau priėmė švietimo ir sporto ministrai lapkričio 25 dienos taryboje. Taigi noriu paklausti, kokius, kokius svarbius sprendimus e, gynybos klausimais valstybių ir vyriausybių vadovai priims kitą savaitę e, vadovų susitikime. Kalbant apie bendrą saugumo ir gynybos politiką, man atrodo, kad dabar viskas ima keistis, bent jau šalių sostinėse, nors E, mums kartais ir atrodo, kad mes šiame, e, šioje posėdžių salėje gyvename kažkokioje stebuklų šalyje. Ir atrodo, kad nėra didelio noro e, siekti ambicingos gynybos politikos ES mastu. Dabar akcentas yra skiriamas civilinėms gelbėjimo misijoms. Ir daug daug kas e, kovoja už tai, kad e, būtent tokios operacijos e, taptų svarbiausių prioritetų ir kad mes papildytume NATO gebėjimus, o ne juos dubliuotume. Matėme, kad ES bandė sukurti įvairiausių institucijų gynybos rytie, tačiau tai buvo NATO jau įkurtų ir gerai funkcionuojančių struktūrų dubliavimas. Dauguma tų institucijų, tų sukurtų naujų struktūrų buvo civilinės ir kaip vienas e, e Amerikos karinių vadovų tai vertino, Europa su, nutėse kanalizaciją, tačiau vanduo tos kanalizacijos amžiais neteka. Ponas Kuntas. Ačiū, ponė pirmininkė. pasirengimas vadovų tarybai kitą savaitę vyksta tuo metu, kai Europos žmonės vis labiau kenčia nuo taupimo politikos, kuomet atsisakoma demokratinių pasiekimų siekiant sustiprinti eurą. Valstybių vyriausybių vadovai kitą savaitę svarstys ekonominę padėtį, ekonominę ir pinigų sąjungą jau uh, galime įsitikinti, kaip turėtų atrodyti bankų sąjunga, bendroja ekonominė politika, tačiau visiškai ignoruojama, kad e, Graikijoje pusantro milijono žmonių neturi darbo ir tūkstančiai namų ūkių gyvena be elektros. tas šantažas Graikijos ir toliau tęsiasi, žmonės išvaromi, priverstinai iškeldinami iš savo namų. Tokia vadovų taryba ir jos darbo tvarka aiškiai parodo, kad e, ši institucija nenusiteikusi ginti Europos piliečių. Mes toliau dėsime pastangas, kad Europa būtų solidarumo ir demokratijos bendrėje. Ačiū dabar pusantros minutės ponui Paksui gerbiami kolegos ne pirmą kartą vadovų tarybos darbotvarkėje įrašyti labai svarbūs ekonomikos augimo ir visuomenės užimtumo klausimai. vėl bus kalbama apie ekonominę bei pinigų sąjungą darbo vietų kūrimą. kalbų lyg tai ir daug tačiau jos laukiamo rezultato neduoda. turime sąžiningai pripažinti kad esminio persilaužimo ekonomikos srityje per šiuos metus bendrijai taip ir nepavyko pasiekti augimas yra pernelyg menkas o pastangos jį skatinti nebuvo pagrįstos jokiomis mokesčių reformomis išlygomis smulkioms ir vidutinėms įmonėms. darbo vietų kūrimo programa valstybėse narėse veikė tik tiek kiek buvo laisvų darbo vietų šiltuoju metų periodu tačiau ši problema net ne programa o laikinas jos sprendimas kurią sprendė gyvenimas bet ne vyriausybės šaltuoju metų laiku įgauna naują pagreitį. jos neigiamas mastas bus matyti kitų metų vasarą kai jaunimo nedarbas šoktels dar keletu procentų. nelaukiant to siūlau keletą mano manymu efektyvių dalykų. pirma europos sąjungos finansinė parama ir esminės mokesčių lengvatos europos sąjungos šalyse verslui priimančiam į darbą naujus asmenis iki trisdešimt metų. antra valstybių narių remiamos paskolos ir subsidijos jaunimui įsigyti pirmąjį būstą. trečia jaunimo užimtumo iniciatyvų programai numatytas šešių milijardų eurų finansavimas turi būti skiriamas iškart o ne laukiant penkioliktų metų ir būtina gerokai sparčiau mažinti darbo jėgos mokesčių naštą o jaunų vaikus auginančių šeimų darbo pajamos turi būti apmokestinamos tik minimaliai. dėkui. Gracias, kolega. Tiene un minuto y medio para. Ačiū, kolega, pusantros minutės kalbės ponė Sinclair. Ačiū, pirmininkė. Mes ir toliau Europos kontinente esame sudėtingoje ekonominėje padėtyje. Ir, o kas bus svarstoma vadovų tarybos darbo tvarkėje gynybos klausimai? Aš teikčiau, kad visoje Europoje ne tik Junktinėje karalystėje gynybos politikai žmonės skiria mažiausiai dėmesio, jie nori, kad, būti, kad būtų svarstamas e, nedarbo problemos, e, didėjanti infliacija. Bendrosios sąnaudos tuo tarpu komisija kalba apie norą konkuruoti su JAV. Kodėl mes norime tą daryti? Esame 28 suverenios e, valstybės ir Junktinė karalystė tikrai niekas nenorėtų, kad tos 28 taptų viena valstybė, Europos Sąjunga, kad mes taptume supervalstybė, mes neturėtume konkuruoti, turėtume bendradarbiauti su JAV, kodėl norime išradinėti dviratį, turime NATO ir <clears throat> NATO kaip organizacija yra neginčiama, turėtume ją plėtoti, pasinaudoti jos teikiamas galimybėmis dėl euro džiaugiatės tuo, mm, kad e, Latvija įsives e, eurą, tačiau e, tai tik tai dar vienas pleistras ant žaizdos ir to pleistro pašalinimas, nuplėšimas bus labai skausmingas visai Europos Sąjungai ir e, labai skaudžiai atsilieps žmonėms, sustabdykime tą dabar. Pana Saudargas dvi minutės dabar kalbės. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Gruodžio 19-20 dienomis vyksiančiame Europos vadovų tarybos posėdėje bus priimami sprendimai dėl tolesnių bendrosios saugumo ir gynybos politikos gairių svarstomi pasiūlymai dėl efektyvesnės ekonominės ir pinigų sąjungos ir didesnio ekonominės politikos koordinavimo siekiant užtikrinti ilgalaikį europos sąjungos ekonominį ir finansinį stabilumą. europos sąjungos vadovai taip pat įvertins pažangą įgyvendinant priemones skirtas ekonomikos augimo skatinimui ir užimtumo didinimui. tai neabejotinai europos žmonių gerovei svarbūs klausimai akivaizdu jog europos sąjungos šalių vadovai diskutuos dėl bankų sąjungos kūrimo. beje tai yra vienas svarbiausių lietuvos pirmininkavimo europos sąjungos tarybai darbų. kaip žinote jau yra sutarta dėl pirmojo bankų sąjungos ramsčio bendro bankų priežiūros mechanizmo kuris užtikrins finansinių krizių prevenciją todėl tikiuosi jog vadovai sutars ir dėl antrojo bankų pertvarkymo mechanizmo kuris padės spręsti bankų nemokumo problemas bendrųjų nuostatų. tai reikš jog bankams susidūrus su sunkumais jų pertvarkymo kaštus priimtų patys bankai ir taip būtų apsaugoti europos mokesčių mokėtojų pinigai. taigi sukurta bankų sąjunga leis išvengti galimų finansinių krizių ateityje pagerins priežiūros kokybę ir atkurs pasitikėjimą europos sąjunga tarptautinėse finansų rinkose. visa tai leis palengvinti skolinimąsi tiek verslui tiek žmonėms. europos vadovų tarybos posėdyje taip pat bus aptariama pažanga energetikos srityje. žinome kad naujajame es biudžete kuriam mes praeitą sesiją pritarėme yra numatyta finansavimo eilutė strateginiams energetikos jungčių projektams europos komisija yra patvirtinusi bendro intereso energetikos projektų sąrašą turint omenyje kad šiuo metu europos žmonės už energijos išteklius moka per brangiai labai svarbu skirti didelį dėmesį tinkamam šių projektų įgyvendinimui kad būtų užbaigta kurti europos sąjungos vidaus energijos rinka ir panaikintos egzistuojančios energetinės salos. tai padidins europos ekonomikos konkurencingumą ir užtikrins mažesnes kainas vartotojams. Pusantros minutės kalbės Enrique Guerrero. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Svobodas savo kalbos pradžioje ironiškai įvertino ekonomikos augimo užimtumo rodiklius JAV ir Europoje. Iš tiesų liūdna, nes JAV pokyčiai yra teigiami, tuo tarpu mūsų rodikliai yra silpni ir neigiami. Daugiau nei 10 ES valstybių narių, dešimtyje ES valstybių narių nedarbo lygis toks aukštas, kad užtruks e, ištisus dešimtmečius, kol jis sumažės iki 10 procentų. 2012 metais e, Amerikos kontinente buvo vykdoma daug veiksmingesnė politika nei Europoje. Tai parodo, kad radikali taupimo politika negali atnešti teigiamų rezultatų. Teigiamų rezultatų buvo pasiekta kitose pasaulio regionuose. Tačiau kalba eina ne tik apie politiką, kalba eina apie sprendimų prieimimo procesus. Kitur sprendimai e, primami iš karto, kai tik yra pasiekiamas politinis susitarimas. Turime konstatuoti taip pat ir vyriausybės institucijų uždarimą Junktinės Amerikos valstijose, jo nepamiršti. E, tačiau ES vis tiek netrodo geriau. Kalbame apie bankų pertvarkos mechanizmą ir gaivinimo fondą. Ekspertai teigia, kad atitinkamas fondas galės būti sukurtas galbūt tik 2026 tai metais, turint tokią darbo tvarkę. Mes negalėsime sukurti didelio masto bankų sąjungos, tikros bankų sąjungos, kuri darytų įtaką mūsų ekonomikai. Tai reiškia, kad turime pakeisti tiek politiką, tiek politinių sprendimų prieimimo procedūras. Pirmininkas, ačiū Enrikė, dabar ponas Dav dvi minutės kalbės. European Council. Europos vadovų taryba turėtų pasiekti susitarimo dėl daugybės siekių ir įtampos šaltinių susijusių su Europos gynyba. Tačiau iš tikrųjų vadovų taryba turėtų priimti sprendimą panaudoti Europos kovinės grupės Centrinės Afrikos Respublikoje, kad paremtų ten esančias prancūzų pajėgas. Aš lankiausi e, ir susipažinau su tomis kovinėmis grupėmis Tai puikus e, dalymosi ir bendro naudojimo pavyzdys. E, naudojamos naujausios technologijos ir viskas yra nauja ir paruošta, nes tos grupės nepanaudotos nuo 2005-ųjų, kuomet jos pirmą kartą buvo sukurtos. nes e, iš pradžių Vokietija, paskui Didžioji Britanija pasipriešino tokiai galimybei. Ir jei istorija kartosis, tos grupės niekada ir nebus panaudotos. Kitą savaitę atsiveria galimybė e, turinčioms politinės valios ir norinčioms kurti karinius gebėjimus valstybėms uh, užimti lyderio pozicijas nus, ir nuo kalbų pereiti prie darbų, imtis bendrų veiksmų, ginant ES saugumo, apsaugant ir ginant ES saugumo interesus. Ačiū. Andrew, tiene un minuto. Ačiū. Toliau e, ponia Jill Evans vienai minutiai. Ačiū, pirmininkė. Jei norime, kad Europa funkcionuotų, turime atskleisti, kad ji turi labai aišku vaidmenį ateityje tarptautiniu mastu. Europai tenka labai svardu, svarbus vaidmuo užtikrinant taiką ir reikia integruoti kovos su skurdu, aplinkosaugos, e, vandens ir maisto išteklių sutikinimo politiką turime vėl sutelkti dėmesį į taikos kūrimą ir geriausias būdas tai daryti e, per civilinio segmento darbą, užtikrinti, siekti konfliktų prevencijos, bendradarbiauti su jungtinėmis tautomis. Dabar yra laikas investuoti ne į ginklus, o į žmonės, ypač į jaunus žmonės ir kurti darbo vietas, bandyti atsigauti, atkurti ir suteikti galimybę visoms Europos šalims ir regionams, tokiem kaip Velsas, Flandrija, Baskų šalis, vaidinti savo vaidmenį. Ačiū ponė Evans, dabar pusantros minutės pasisakymui ponui Tošenovski. Pone pirmininkė, komisijos nariai. vienas iš svarbiausių gruodžio mėnesio vadovų susitikimo klausimų bus gynybos pramonė. Joje dirba apie 4 tūkstančiai žmonių. Tačiau saugumo grėsmės nuolatos kinta. Dabar daugiau vykdoma humanitarinių operacijų, e, terorizmo grėsmė didesnė ir tai kelia ir naujus technologinius iššūkius. Daug valstybių turi dalyvauti e, pasirengimo ir dislokavimo etape, todėl reikia užtikrinti didžiausią įmanomą technologinį suderinamumą, optimaliai išnaudoti valstybių narių išteklius ir ko, tais laikais, kuomet biudžet, biudžete lėšų yra ypač mažai, mažinti operatyvinės išlaidas. Mažos ir vidutinės įmonės e, turėtų iš to gauti naudos, o ES taptų mažiau priklausoma nuo e, trečiųjų šalių. Sustiprinę savo gynybos pramonę, sustiprinsime e, mūsų e, gynybinius gebėjimus ir aš nu, norėčiau akcentuoti būtinybę toliau koordinuoti ir derinti mūsų sistemą su NATO. Ačiū toliau, vienai minutiai, pane Marisa Matijas. Ačiū pirmininkė. Atrodo, kad vadovų tarybos tapo lobistų susitikimais arba tokiais susitikimais, kur lobistai atlieka didesnį vaidmenį, jie vis mažiau atsiliepia į piliečių poreikius. Reikėtų neatsiliepti į lobistų poreikius finansiniam sektoriu, turėtumėm atsiliepti piliečių poreikius. Na, o šiuo atveju reaguojame į gynybos lobistų poreikius norus. Reikia investuoti daugiau į piliečius, o ne į ginklavimosi politiką. Kalbame apie saugumą ir gynybą, o ne apie piliečių poreikius. O jų poreikiai nuolatiniai. Jie skursta, neturi kur gyventi, jie turi uh, poreikių švietimo srityje, ginklavimosi srityje poreikių jie neturi. Pirmininkė, manau, kad ES labai gaila pasuko kelių, kelių uh, ten, iš kur atgal sugrįžti nebegalėsime, tai naikinimo kelias, kaip Jameso Bondo filmuose, kur pasakyta yra, kad ši žinutė susinaikins po penkių minučių. Ponas Salafrankos. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų atrodo, kad e, pamažu gerėja ES ekonomikos padėtis, tačiau ekonomika vis dar neauga apčiuopiamai pramonės įmonės užsidaro viena po kitos, nekuriamos naujos darbo vietos, kyla klausimas, ar komisija ir taryba ketina imtis konstruktyvių priemonių, sprendžiančias problemas. Dabar e, Latvija norėtų įsivesti eurą. Ar Latvija e, galvoja, ką nors apie tai, kad e, šaliai tai bus naudinga. E, tuo tarpu, kalbant apie bendrą saugumo gynybos politiką, matome, kad e, Graikijoje trojka verčia uždaryti gynybos įmonės, tai tik stiprina euroskeptikų pozicijas Graikijoje. Ar trejetas negalėtų pagaliau nustoti reikalauti, kad būtų Graikijoje tokios keistos priemonės įgyvenimas. Ačiū kolegai, dabar vieną minutę kalbės ponas Stasin. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga pačiame krizės įkarštyje nori kalbėti apie kitus dalykus, karinį bendrabiavimą, tačiau krizės tai nepadės įveikti. Dabar e, kuriami planai įsigyti ES mastų nepilotuojamus e, lėktuvus, e, vykdyti bendras kainės operacijas, viską finansuojant iš es biudžeto mokesčių mokėtojų pinigų, kurios turėtų panaudoti karinės struktūros ir institucijos. E, aš manau, kad tokie Europos federalizmo projektai jokios apčiopiamos naudos piliečiams net neš, ponė pirmininkė. Niderlandų ginkluotosios paėgos ir toliau turi būti kontroliuojamos šalies vyriausybės, karinės bendarbiavimas turėtų vykti dvišalių pagrindų arba NATO kontekste, tačiau niekuomet nepritarsime Europos kariuomenės kūrimui. Tokie planai, tokia politika sukels tik dar didesnį nusivylimą. <clears throat> Galiu aiškiai pasakyti, kad per būsimuosius rinkimus, jeigu žies mėnesį vyks didžiulis politinis lūžis, parlamento sudėtis atrodys visiškai kitaip, kolega Lavija. Eh, Komisijos nariai, tarybos atstovė. Kitas vadovų tarybos susitikimas suteiks valstybių ir vyriausybių vadovams padiskutuoti klausimais, eh, kurie bus labai svarbus norint atgaivinti Europos ekonomiką ir užtikrinti augimą. Daugelis valstybių, e, valstybės siekia konsoliduoti savo e, biudžetus ir atrodo, kad vienintelė e, išeitis iš krizės yra tikslinis koncentruotas augimas, bet mums reikia e, sutelkti dėmesį ir ekonomikos pinigų sąjungą, e, kad užtikrintume atsigavimą. E, mums reikia bankų sąjungos, panašios sistemos kaip Amerikoje. Reikia skatinti žmonės investuoti vietoje, suteikti jiems galimybę, suteikti jiems galimybę gauti naudos uh, Turime atsisakyti pernelyg siauro požiūrio nacionalinio. Reikia labiau koordinuoto požiūrio Europos lygmenių ir užtikrinti, kad e, lėšas leistume veiksmingai. Taip pat reikia iškių struktūrų ir konkrečių tikslų, kad galėtumėme pasiekti e, tikros gynybos politikos tikslų, kaip pasakytų Sicilijoje. Ir čia norėčiau pakalbėti apie Lampedūzos tra tragediją. Manau, kad tikrai dar nepadaryta viskas, ką galima padaryti. Mes turime toliau tobulinti egzistuojančią sistemą. Italija e, yra iš esmės vartai į Europą ir būtent šią sieną turime ypač budriai saugoti. Ukraina yra dar vienas pavyzdys, kur e, reikia daugiau Europos. Ačiū, ponė Lavie. Dabar e, dviems minutėms, ponė Eleni Kopa. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš dešimt metų 2004 metais buvo pradėta renkti Europos saugumo strategiją. Keturis metus e, truko diskusijos dėl šios strategijos įgyvendinimo. Gruodžio mėnesio gynybos ministrų taryboje buvo nustatyti įvairūs tikslai. Europos parlamentas taip pat pareiškė aiškę poziciją, kad reikia saugumo ir gynybos politikos rytyje siekti pažangos, nes ši politika yra labai svarbi Europos integracijos procesui. Jeigu nežengsime į priekį, ES nesugebės tarptautiniu mastu tinkamai atlikti savo vaidmens, negalės prisidėti prie pasaulio saugumo, liks tik tai didžiulė vidaus rinka. Po to prasidėjo krizė, dėl to buvo pradėta taupyti ir mažinti gynybos biudžetus valstybėse narėse, dabar turėdami mažiau, mažiau lėšų turime siekti geresnių rezultatų, todėl privalome geriau koordinuoti veiksmus tarpusavėje. Manome, kad bendroji saugumo gynybos politika turi būti matoma, ši tema neturi būti svarstoma vien tik elito, reikia užsitikrinti jai piliečių paramą. Pasiūlėme gyvendinti konkrečias priemonės susijusias su Lisabono sutarties nuostatomis dėl sustiprinto bendradarbiavimo, pasiūlymai steigti atitinkamą fondą ir gyvendinti 14 straipsnio nuostatas, pagal kurias valstybės narės gali imtis konkrečių veiksmų reikalavome, kad e, gynybos ministrų taryba taip pat atitinkamų formatų veiktų, tačiau turime konstatuoti, kad iki šiol niekas nebuvo pradėta įgyvendinti. Girdime tik pažadus 2013-aisiais. Birželį, pavyzdžiui, tokių pažadų buvo išdalinta, tačiau iki šiol girdime tik deklaracijas apie bendrosios saugumo gynybos politikos svarbą. Nacionalinis egoizmas ima viršų ir e, taryboje siekiame tik tai mažiausio bendrojo vardiklio. Sprendimai problemų galimi tik tai e, priėmus labai svarbius sprendimus Europos lygmenių. Gaila, kad tokių sprendimų priimta dar nebuvo. Ačiū dabar. Ponas Georgas Dvimintas kalbės. Clairement, Ačiū, ponė pirmininkė. Mes esame um, š, už šviesmečių nuo Europos armijos sukūrimo. Mano karta tikrai e, netaps jos atsiradimo liudininkais. E, kelyje link šio tikslo yra karinių, ekonominių ir kitokių tikslų. Karinės gynybos pramonė yra suskaldyta, tai e, lemia sumaišti. Ir ypač dabar, kai tenka labai taupyti, e, dideli gamybos kaštai yra problema. Mums reikia koordinuoti savo mokslinių tyrimų gerėjimus, kad pasiektume masto ekonomiką. Žinojame tai daugelį metų, tačiau tai būtumėme būti realistai dėl anksčiau minėtų, ką tik mano išvardintų priežasčių. Turėtumėme drauge panaudoti išteklius, kuriuos turime gynybos pramonė, tačiau turime būti realistai kokiu buvo degulis. tikslas sukurti Europos armiją ir stipresnę gynybos pramonė yra judantis taikinys, kuo arčiau atrodo priartėme prie jo, tuo jisai paaiškiai yra labiau nutolęs. Todėl reikia E, žengti priekin mažais žingsniais, e, organizuoti mokymus, renkti nedidelės grupės valstybėse narėse, kad padidintume mūsų karinių pajėgų saveikumą. Tačiau tikroji problema yra politinė. Nėra prasmės e, badyti pirštais į netinkamus gebėjimus, kai yra aišku, kad valstybės narės yra nesutarė dėl to, ar reikia e, įsikišti kuria konkrečiu atveju, malio atveju. ES aiškiai parodė, kad ji nebuvo pasirengusi panaudoti turimus išteklius. Ačiū dabar vienai minutiai, ponas Aikhut. Ačiū pirmininkė. Žinau, kad būsimas vadovų susitikimas daug dėmesio skirs Europos gynybos pramoniai. Žinoma, tuo ypač suinteresuota Europos gynybos pramonė, bet aš norėčiau pakalbėti apie ekonominį bendradarbiavimą ir pinigų e, ir ekonominės ir pinigų sąjungos plėtimą. Kaip e, pasakė finansų ministrai vakar, mums reikia e, žengti tolesnius žingsnius ir e, kurti tolesnius e, sistemos elementus. Praėjusią savaitę buvo kalbama apie dvišalius susitarimus tarp Europos komisijos ir valstybių narių, tačiau atrodo, kad vadovų susitikime nebus kalbama apie demokratinę uh, kontrolę komisijos veiksmų. E, komisijai patikima vis daugiau užduočių, tačiau nėra demokratinės jos veiksmų kontrolės. Galiausiai socialinė politika. E, išvadose apie tai kalbama tik tai dviejose punktuose, to nepakanka. E, vyriausybės turi suvokti, kad joms būtina gyvendinti tinkamą socialinę politiką, kitaip jų nepalaikys piliečiai. Ačiū. Toliau, ponia Anderson Norėčiau pasakyti paprastą dalyką. Kai e, sakėte, kad Airijos e, programa buvo sėkmės atvejais, netikėkite tuo, e, tuo, kas buvo pasakyta. Nedarbas, masinė imigracija, skurdo augimas, nuskurdusios bendruomenės, visa tai yra trojkos sprendimų padarinys, kuri taip ir buvo įgyvendinta pas, pasiūlytas biudžeto e, apkarpimas. Nepasitenkindami Airijos nusiaubimu, e, Europos vadovų taryba dabar jau kalba apie e, destrukcinius veiksmus daug platesnio masto. Šis parlamentas kalba apie e, gynybos išlaidų didinimą ir Europos gynybinių pajėgumų kūrimą. Man, mane mane tai gazdina. Aš tikiuosi, kad blaivus protas e, ims viršų ir kad nebus stačia galva pulta į tolesnį ES militarizavimą. Pana Hans-Peter Martin, žodis vieną minutį. Aš labai tyliai pamėginsiu, galbūt kolegos dėl to manęs klausysis, kai tyliai kalbėsiu kuomet tvirtiname, kad turime pasirinkti kryptį, tai e, tikrai neklaidinga būtų tvirtinti, kad kyla didžiulė grėsmė, jog po būsimo Europos parlamento rinkimų gali sustiprėti radikalų frakcijos Europos parlamente. Todėl ir turime pradėti skambinti pavojaus varpais ir paklausti savęs, ar iš tiesų dabar būtų <clears throat> prasminga e, vadovų tarybos darbo atvarkėje tiek dėmesio skirti kariniam bendradarbiavimui užuot sprendus socialinės problemas, nes e, Europos piliečiai rinkėjai dabar E, tikrai nežino, kaip jiems reikia elgtis ar neapsisprendyti. Čia jeigu toliau taip elgsimės, tai gali būti labai netikėti rezultatai, jeigu žies 26 dieną. Žampiero didvė minutės dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nariai tarybos pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau apgailestauti, kad e, vadovų tarybos pirmininko nėra šiame posėdėje. Aš nežinau, ar jis buvo pakviestas ar e, atsisakė atvykti tačiau praktiškai nepalaikome e, jokių santykių su ES vadovų e, taryba. Aš nemanau, kad bendrųjų reikalų taryba netinkamai veikia, tačiau tikrai apgalėstauju, kad pirmininko nėra. Dėl saugumo gynybos politikos šis sektorius yra ypatingas, nes <clears throat> įvairios E, įrangos sistemos e, turi būti kūriamos ištisus dešimtmečius, todėl noriu padėkoti komisijai už puikiai parengtą komunikatą dėl bendros saugumo gynybos politikos. Europos parlamentas pasiūlė patvirtinti atitinkamą reglamentą bendros gynybos politikos, siekiant skirti atitinkamą finansavimą, kad būtų išsaugotos darbo vietos ir kad e, E, gynybos pramonės įmonėms būtų užtikrinta galimybė planuoti savo veiklą tam, kad mes galėtume nepriklausomai apsirūpinti ginkluotę ir buvome teisūs, galėjo programą gyvendinami atsižvelgiant į šnipinėjimo programą, kurią dabar vykdo JAF ir noriu teigiamai įvertinti gynybos, poli, e, pol, gynybos komiteto pirmininko Daržano pastangas Europos parlamente šioje e, srityje. Manau, kad e, kartu su nacionaliais parlamentais turėtume derinti veiksmus, susitikrinti jų paramą, kuriant bendrą gynybos politiką, taip pat ir stiprinant gynybos agentūros svarbą. Kalbant apie vadovų tarybos darbo tvarkę, turime savęs e, klausti, kaip reikia spręsti, e, kaip turime spręsti socialinius klausimus, e, kaip pasinaudoti teikiamais privalumais. Pasiektas sustarimas Vokietijoje buvo labai svarbus ir todėl mes turime patvirtinti tinkamą socialinių rodiklių suvestinę ir įtraukti socialinę politiką į skubos tvarką svarstamus klausimus. Kolegė Ferreira dvi minutės dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Gruodžio vadovo taryba turės žengti lemiamus žingsnius link bankų sąjungos. Nes e, kas dabar yra pradėta, tai e, bankų priežiūros institucijų e, sąjunga ir bankų sąjunga turės būti grįsta tokiu bendru e, priežiūros mechanizmu bendras e, požiūris padės spręsti problemas, pertvarko sistemas, ta sistema turėtų būti grindžiama rizikos vertinimu, sisteminiu rizikos vertinimu. Žinoma, reikia atsižvelgti į nacionalius interesus, Reikia atsižvelgti į proporcingumą, tačiau sistema turi būti bendra. Norėčiau paraginti piliečius labiau pasitikėti Europą, jos gebėjimu padėti mums išbristi iš krizės tarp vyriausybinis požiūris neveikia, neveikia sprendžiant valstybės skolos problemas taryba minėjo sutartimis grindžiamus susitarimus ir kalbant apie bankų sąjungą, būtų nepriimtina, kad valstybės narės turėtų e, skirtingą e, svorį sprendžiant, kai bankai prižiūrime, nes interesai aišku skiriasi. Bankai turi finansuoti savo pačių pertvarką, per investuotojus e, reikia bendro bankų pertvarkos mechanizmo Be to manome, kad trūksta trečio šio projekto ramščio. Piliečiai nesupranta, kad Europos bankų sąjunga su bendru priežiūros mechanizmu nedraus jų indėlių iškilus sunkumams. JAV nusprendė drausti indėlius, kad atkurtų piliečių pasitikėjimo sistemą jei būtų indėlio draudimo bendrovė, pavadinimas viską pasakytų, tai atkurtų piliečių pasitikėjimo sistemą. Uh, To buvo siekiama sprendžiant krizę 2008-aisiais e, JAV, todėl svarbu, kad vadovo taryba užtikrinto, kad bankų sąjunga nebūtų vien tik tai žingsnis link to, kad būtų padidintas dis disbalansas, ypač politinės galios tarp valstybių narių, kad tai nepablogintų piliečių padėties. Toliau panas Bronsas vieną minutę. Taip, komisija nori daugiau konkurencijos bendroje rinkoje, vykdant karinius pirkimus, nori sukurti daugiau biurokratizmo, dubliuoti karinės programas. Iš tiesų, Europos reikalavimas yra toks, kad gynybos sutartės būtų sudaromos vykdant viešosios pirkimus. E, nes e, buvo aišku remtas Lisabonos sutartim, kaip pavyzdžiui Lenkija padarė, kad to išvengtų. Komisija nori spręsti, spręsti rinkos iškraipimus, taip e, bus atimta galimybė valstybėm narėm ginti nacionalius interesus šioje srityje. Gynyba per daug svarbi, kad būtų galima leisti laisvai konkuruoti bendroje rinkoje, nes iš tiesų gali atsitikti. Uh, Taip, ar e, Junktinė karalystė negali e, priklausyti e, nuo technikos įsigijimo, taip kaip, tarkim, primestų tas gyvės narė. Ačiū pirmininkė. Ponas Protasievičius. Gerbiamas komisijos nariai. Artėja vadovų taryba, kurios darbo atverkėje svarbus klausimai, skaitant tai, kaip pasiekti, kad veiksmingiau veiktų ekonomikos pinigų sąjunga. Bus nagrinėjami klausimai susijęs su saugumo gynybos politika. Tačiau aš ilginti tai, kas pastarosiomis savaitėmis vyksta Kijeve, ypač tai, kas vyko vakar, naktį. Manau, vadovo taryba turi skirti dėmesio Ukrainai ir ES Ukrainos santykiams. Sprendimas nepasirašyti asociacijos susitarimo buvo priimtas prieš pat viršūnų stikimą Vilniuje. Galbūt tai ir buvo netikėta, tačiau tai, kas vyko vakar naktį, šiandien ankstyvą rytą, uh, policijos susidorojimas su taikiais demonstruotojais tuo metu, kai Europos e, vyriausiai galiotinė išorė santykiams ten langus iš tiesų tai nesuvokiama yra ir aš to negaliu niekaip pateisinti. Tai reiškia, kad šiandien Strasbūrė, kitą savaitę Briuselė Europos parlamentas turi siūsti signalą tūkstančiams, šimtams tūkstančiams žmonių, kurie yra Kijeve, Maidano aikštėje. Turime pasakyti, kad remiame tos žmonės, pritarėm jų svajonėm, kad neleisime smurto šalyje, kuri nori pasirašyti asociacijos sutartį su ES. Smurtas tikrai nesprendimas. Todėl siūlome pakeitimą e, žodžiu e, dėl rezoliucijos projekto vadovo tarybai, kad e, Ukrainai vadovo taryba skirtų dėmesio kitą savaitę. Senjora... Toliau žodis, poniai Klėvai, kiek už pusantros minutės. Ačiū. Mes šiais metais jau kalbėjome apie būtinybę kovoti su e, mokesčių sukčiavimu, taip pat e, lengvatinėmis mokestinėmis erdvėmis ir valstybės narės buvo paragintos priimti sprendimus, tačiau praėjus iškart po to, po, porai dienų po tų konsultacijų valstybės narės priėmė tikrai pritarė tikrai netinkamam sprendimui ir dabar išgirdome, kad yra paskaltas naujas terminas, kad blokada bus baigta ir kad bus galimybė keistis finansiniais duomenimis. Tai yra svarbus klausimas, tačiau jis nėra svarstomas tokiuose susitikimuose kaip didžiojo dvidešimtuko 20 Europos teisės aktai yra priimami, bet jie turi būti įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu. Kolegos, problemos mokesčių srityje yra didžiulės, nes surinktų mokesčių dydis yra visos e, sveikatos apsaugos sistemos e, kainos dydžio. Turime kalbėti apie mokesčių vengimą, apie e, sukčiavimą, mokesčių nemokėjimą Europos semestro procese. Aš pritariu komisijos išsakytoms pastaboms šiuo klausimu. Mes visi turėtume užtikrinti, kad valstybės narės šį klausimą įtrauktų į savo darbo atvarkis. Toliau viena minutė poniai Marine Le Pen. ES yra cinizmo ir kvailybės e, simbolis. Vyksta socialinis dempingas, bet tai yra jūsų dvigubas tikslas - e, mažinti atlyginimus ir e, kenkti labiausiai pažengusių valstybių socialiniams sistemoms. Darbo reikalų ministrų bandymai priimti sprendi, tinkamus sprendimus nieko ne, nepat nepadės pasiekti. Kova su sukčiavimu. Tačiau e, norėčiau priminti esmę apie tai, kad e, savo sprendimais dar padidinome nedarbą. Už, e, pasiekėme dar atgrivesnės skirtingų įmonių, skirtingų šalių konkurencijos ir iš tų, kurie nieko neturi, Europos vardu atimami paskutiniai grašiai. Ar jūs manote, kad tai žmonėms patiks? Ar, ar taip reikėtų tvarkyti pramonę? E, Europa kariauja ekonominį ir kitokį karą. Europa yra kare. <laughs> Toliau žodis Pone Jekonsarė, noriu užduoti Jums klausimą. Pane pirmininkė, pone Le Pen veikiausiai visiškai netinkamai supranta darbuotojų komandiravimo direktyvos nuostatas. Kalba eina apie tai, kad už tą patį darbą vienoje šalyje būtų mokamas tas pats atlyginimas, kaip galima taip viską versti aukštinkojomis. E. Madame, prenez vous les entreprises. Pone, ar jūs manote, kad prancūzijos įmonės ir prancūzijos rinkėjai yra kvailiai? Jie puikiai mato šios direktyvos padarinius. Tas pats darbo užmokestis taip, tačiau e, socialinės išmokos vis tiek yra skaičiuojamos ir mokamos e, pagal kilmės šalies nuostatas. 40 tūkstančių e, darbo vietų buvo prarastos e, statybos e, sektoriuje. Jeigu norite ką nors pasakyti, ponai, tai kelkite mėlyną kortelę. Ir tai dėl to, kad e, darbuotojai iš užsienio atvyksta, nes įmonės privalo išlikti konkurencingos ir privalo samdyti tuos darbuotojus, kurių, kurių šalise socialinės išmokos yra daug mažesnės nei Prancūzijoje pasakyti, kad tik 30 sekundžių turite atsakyti. Noriu priminti kolegoms, kad tie, kurie nori kalbėti, užduoti klausimą, privalo kelti mėlyną kortelę. Dabar dvi mintis kalbės Degrandės Paskualė. Pane pirmininkė, didžiulės pastangos ir aukos, kurios buvo e, sudėtos ant uh, valstybių narių biudžetų subalansavimo aukuro parodė, kad e, krizė nebuvo įveikta, lieka dar daug iššūkių, turime skirti klausimą, keliems klausimams pirmiausiai e, spręsti mokesčių sistemų skirtumus e, tam, kad būtų paskatinamas ekonomikos augimas, kūriamas darbo vietos, taip pat reikia reformų ES lygmenių, privalome greičiau kurti bankų sąjungą, užtikrinami paskatas vidaus rinkai. Kalbant apie užimtumą, ypač jaunimo, privalome suteikti tinkamas garantijas jaunimui, skirti finansinės lėšus, kuriuose buvo patvirtintos mažas vidutinės įmonės, turi stiprinti savo likvidumą ir vadovų taryba turi bendromis pastangomis ieškoti išeities iš krizės. Tam reikalingas bankų pertvarkos fondas ir mechanizmas, kurio veiklą koordinuotų viena tarnyba komisijoje arba taryba. Taip pat turime diskutuoti apie bendrą saugumo gynybos politiką. ES nesugebės vykdyti visapusiškos užsienio politikos, jeigu gynybos rytė neturės savo rankose reikiamų priemonių. Turime būti stiprus ir dosnus valstybių narių atžvilgių. Privalome siekti bendrų tikslų, turėtume dubliuoti savo funkcijų šioje srityje. Taip pat būtina užtikrinti geresnį saveikumą tarp karinių ir civilinių priemonių bei stiprinti tų priemonių veiksmingumą. Tik tokiu būdu ES taps labiau gerbiama tarptautiniu mastu. Per man spėrės dvi minutės kalbės. Ačiū, pana pirmininkė, komisijos vicepirmininkė. Girdėjote, kad parlamentas nenori sutartinių susitarimų. Tie susitarimai reikštų tam tikrą sušvelnintą traito struktūrą, siekiant primesti valstybėms narėms struktūrinės reformos prieš jų valią. Taryba galbūt <clears throat> ir žada mums tam tikras skatinimo priemonės, tačiau nei vienu, nei kitų pažadų mes netikime. Taip pat e, man nerima kelia ekofino išvados Šios išvadose kalbama, kad siekiant užtikrinti socialinį tai ir finansinį solidarumą, mums reikės pasitelkti bendrijos metodą. Europos stabilumo e, mechanizmas e, buvo tas siekis e, įtvirtinti tarp vyriausybinį metodą. Europos parlamentas to nenori ir tą pareiškė patvirtindamas pirmąjį bankų sąjungos ramstį, tai yra bankų priežiūros mechanizmą tarybos pirmininkė, klausykitės, ką sakau apie socialinį lygmenį. Ar tarybos atstovas galėtų manęs paklausyti? Ačiū, kad klausotės. Kalbant apie socialinį lygmenį, nieko gero nėra pasiūlyta, nes e, reikia imtis priemonių svarstant socialinius klausimus. Komisija yra parengusi tinkamą komunikatą, taigi pirmiausiai reikėtų patvirtinti atitinkamus e, rodiklius, įtraukti juos į svarstymo procedūrą ir jais pasinaudoti, nes tie rodikliai e, E, tik susiję tik tai su Eurostato duomenimis 125 milijonams žmonių šiuo metu grėsia skurdas, socialinė atskirtis, tai yra ketvirtadalis ES gyventojų, pribrendo laikas veikti. Kalbant apie e, fiskalinę politiką, noriu pritarti kolegijai Klėva, mes tikimės konkrečių rezultatų ir tikimės, kad e, galiausiai bus imamasi rimtos santopų direktyvos peržiūros, nes trilijono eurų dabar trūksta valstybių narių biudžetams tam, kad galėtų finansuoti biudžeto defitus, deficitus ir sumažinti skolas. Pone Galpels dabar steikime žodžiu. Ačiū, pone pirmininkė. Iš tiesų, galima pastebėti teigiamų permainų ES ekonomikoje, žengėme į priekį, tačiau komisijos nary tai tikrai nereiškia, kad komisija turėtų pasitenkinti pasiektais rezultatais. Dabar turėtume pasinaudoti progą ir įvertinti savo pasiekimus, ar jie buvo pasiekti dėl tinkamo krizės valdymo, ar e, dėl to, kad valstybės narės dėjo rimtas pastangas šių rezultatų e, pasiekti. Todėl mes turėtume toliau vadovautis subsidirimo principu. Vadovų taryboje bus svarstamos svarbios temos, tačiau noriu pritarti anksčiau kalbėjusiems kolegoms dėl būtinybės svarstyti padėtį Ukrainoje, pareikšti solidarumą su protestuojančiais žmonėmis, kurie reiškia savo palaikymą Europos vertybėms. Vertinant vadovų tarybos darbo atvarkės klausimą susijusius su bendraja saugumo gynybos politika, turime konstatuoti, kad mūsų įgaliojimai apsiriboja pranešime pabrėžiamomis nuostatomis, turime siekti vidaus rinkos susiskaldimo panaikinimo nes šiuo metu ES vidaus rinkoje per daug lėšų skiriame gynybos politikai atskirose valstybėse narėse. Turime to nepamiršti, noriu atkreipti komisijos ir tarybos dėmesį į būtinybę mažinti biurokratijos naštą, e, atsižvelgiant į bendrąją saugumo gynybos politiką privalome e, įvertinti pastarųjų mėnesių pasikeit, pokyčius, pasikeitusias aplinkybės turime suformuoti aiškius tikslus, stiprinti bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, atsižvelgti nacionalinių parlamentų nuomonę. Ačiū uždėmesi, ačiū kolegai. Dabar ponas Bulman kalbės pusantros minutės. Pone pirmininkė gerbiami kolegos, šiandien savęs klausime, kokia institucija labiausiai blokuoja Europos ekonominį atsigavimą, tai šios institucijos pavadinimas yra vadovų taryba. Mėly kolegos, tai yra ta institucija, kurioje neapibrėžiama aiški politika, tai yra ta institucija, kuri nepatvirt, ne, pasimoko iš savo klaidų, nepadaro atitinkamų išvadų. Tai yra institucija, kurioje išradinėjamos naujos savokos, bandant atsikratyti politinės atsakomybės už patvirtintas anksčiau politinės priemonės. <clears throat> Kalbant apie sutartinius susitarimus, tai norime iš jūsų aiškiai išgirti atsakymus į konkrečius klausimus, kas su kuo ir dėl ko ten turi dėrėtis, iš kokių lėšų bus finansuojamos finansinės paskatos, kas patvirtins atitinkamas programas ir kaip ši politika bus kontroliuojama parlamento institucijų. Šie jūsų teikiami pasiūlymai e, sąlygos tik tai naują trejato e, politikos e, įgyvendinimą politikos, kuri jau žlugo anksčiau, neatsižvelgiant į e, ankstesnės padarytas klaidas, įgyvendinant ankstesnę treito strategiją. Ar iš tiesų rimtai manote, kad galite užsakyti tokią muziką ir gavę komisijos pritarimą dar tikėtis ir Europos parlamento e, pritarimo, skiriant tam atitinkamą finansavimą. Taip tikrai nebus, parlamentas reikalaus kitų priemonių. Ačiū, ponė Harms. Udo, tau nori užduoti klausimą. Ar atsakysi? Prašau, Rebeka. Pritariu kolegos Bulmano kritikai Angelai Merkel buvo kilusi iš idėja per pastarį vadovų tarybą vakarienės metu. Norėčiau sužinoti <clears throat> socialdemokratai, kurie susidarėjo dėl koalicijos su ponė Merkel. Kaip jie e, dabar ketina įgyvendinti UDO dabar pristatytą poziciją bendradarbiaudami su Angela Merkel. Su malonumu atsakysiu į kolegės Harms klausimą. Rebeka O kaip tau atrodo, kodėl taip puikiai esu susipažinęs su šio klausimu, turėjau daug laiko skirti tam. Socialdemokratai mano, kad ši politikos rytis turi būti demokratiškai kontroliuojama Europos parlamento, tą tvirtinome prieš dėrybas, dėrybų metu ir po jų. Komisija privalo mums atsakyti į klausimą, kodėl ji neturi pakankamai drąsos priimti tam tikrus sprendimus susijusius su Europos semestru, mes e, privalėsime viso proceso eigoje diskutuoti ir ginčyti su e, kitomis institucijomis dėl demokratinės kontrolės. Tokia yra mano frakcijos ir visų socialdemokratų Vokietijoje pozicija. Gracias, Udo. Eh, tiene la palabra por dos minutos el colega Paulo Rangel. Gracias, presidente. Dabar žodis ponui Paulo Rangel. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad dabartinėme etape Europos Sąjungai ypač svarbi veiksminga e, saugumo ir gynybos politiką. Netaip lengva jos pasiekti. Ta matėme Libijos ir Sirijos krizių atveju, nes Europoje E, iškilo pasidalėjimas, išsiskyrė nuomonės dėl to, ar, ar reikia kištis. Mums reikia sustiprinti savo modelį, kad e, inicijuotume sanglaudą saugumo ir gynybos srityje bei susijusiuose srityse. Pavyzdžiui, žinome, kad e, stiprus civilinės gynybos padalinys yra svarbus, nes jį galima pasitelkti potvinių, žemės drebėjimų, kitų katastrofų atvejais. Taip pat reikia sienų apsaugos e, pogrupių, kurie irgi dirbtų, nes to, tokios, tokie pajėgumai yra ypač būtini. Taigi reikalinga iški gynybos politikos vizija, kad galėtume pasiekti savo tikslų. Ir tai turėtų būti daroma e, koordinuotai su mūsų partneriais Šiaurės Amerikoje. Neatsitiktinai jie skatina Europą daugiau dėmesio skirti gynybai. Jie žino e, jos svarbą pasauliniu mastu. Taip pat mes esame raginami padidinti išlaidas gynybai, kad taip galėtume kurti tikrą Europos gynybos politiką. Dar vienas dalykas. Turime geriau išnaudoti jau esančią infrastruktūrą, pavyzdžiui, Britų kariniai gebėjimai, e, prancūzų kariniai gebėjimai gali būti veiksmingai koordinuojami, kaip tai buvo Malio operacijos atveju, jei suvienijame savo pajėgas, galime pasiekti daug daugiau, nei tos dvi šalis pasiektų veikdamos atskirai. Ir manau, kad e, ši platforma ir sutikė galimybę kurti tikrąją Europos gynybos politiką. Ačiū dabar, pane Vilmot. Ačiū pirmininkė. Mane tikrai nudžiugino ekonominės ir socialinės politikos klausimų įtraukimas į e, susitikimo darbo švarką. Aš tikiuosi, kad vadovai bus linkę kalbėti apie priemonės, kurios gali užtikrinti geresnį, geresnį socialinį žmonių gyvenimą. Kaip spręsti problemas susijusias taip pat su komandiruotojų asmenų direktyva. Spragos šiame teisės akte dar labiau padidėjo dėl e, teis, teisingumo teismo sprendimų. Ir nesažiningi darbdaviai e, turi galimybę išnaudoti komandiruotus darbuotojus dar labiau mažindami standartus. Ir šią savaitę atsiveria, kitą savaitę atsiveria galimybė aš parodyti žmonėms, kad mums rūpi šie klausimai, kad mes esame prieš socialinį dempingą. Tačiau e, dabartinis susitarimas nieko neišsprendžia. Tarybos sutarties 9 ir 12 straipsniai dar labiau mažina teisinį aiškumą ir e, įveda labai neaiškę situaciją subrangovų grandinėje. Todėl atsiprašau, jeigu aš nuskambėsiu kaip cinikė ir pesimistė vertindama šias diskusijas taryboje. Mes tikriausiai e, išgirsime padrasnančių žodžių dėl žimtumo augimo. Tai neblogai, bet taryba turi veikti ryštingai dėl komandiruojamų e, darbuotojų ir ne tik imtis retorikos, bet ir veiksmų. Ačiū, Lenis, dabar Pone Janako, dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Šio susitikimo darbo tvarkė yra labai reikšminga. Ekonominė ir pinigų sąjunga, ekonomikos socialinė politika tai yra labai svarbus klausimai. Tačiau dar svarbesni, man atrodo, saugumo ir gynybos, bendros saugumo ir gynybos politikos klausimai. Po dešimties metų svarstymų mes taiga pamatome šį klausimą darbo tvarkėje. ir keliame klausimą, kaip iš tikrųjų padaryti tą mūsų bendrą saugumo ir gynybos politiką sėkmingą. Taip, ši, ši politika taip vadinosi visą laiką, bet klausimas buvo tik, ar kas nors ją rūpinosi, o dabar galų galę susirūpinome tuo, kokios yra galimybės, kokios yra, kokios yra pajėgos, ką galime padaryti padėdami pramoniai, ir yra vyriausias ir galiotinės užsienio reikalams tekstas, jos kalba ir yra Europos parlamento pranešimai šiais klausimais. Aš manau, kad vadovų taryba turėtų pasinaudoti šiais dokumentais, nes jie nurodo veiksmų kryptį. Taip, krizė yra, reikia taupyti, tačiau ir turint mažiau pinigų galima pasiekti geresnių rezultatų, jeigu bendradarbiausime taip, kaip yra reikalinga. Taip, turi, turi veikti mūsų bendradarbiavimas. Atenos programa turi veikti taip, kaip numatyta. Jeigu remsime gynybos pramonę, tai remsime Europos įmonės ir ne tik didžiasias, bet ir mažasias ir smulkes įmonės, kurių yra visose šalyse ir kurios tikrai gali prisidėti prie mūsų gynybos pramonės sustiprinimo ir atitinkamų produktų ir gaminių kūrimo. Argi kri, krizės metu reikia užsiimti gynybos politiką, galima kelti tokį klausimą, tačiau atsakymas yra taip, reikia nes tai yra vieningos Europos pagrindas. Tai yra ir politiškai stipri, svarbi tema ir aš manau, kad turėdami net ir ribotas finansinės priemonės mes vis tiek galime kovoti su Europos sąjungai kylančiais iššūkiais saugumo srityje ir galime Europos piliečius įtikinti, kad Europa gali. Dėkojame poniai Džianaku. Toliau kalbės pusantros minutės ponas Lopes Aguilar. Dėkoju, pirmininkė. Tai yra politinis susitikimas, todėl mūsų diskusija irgi turi būti politinė. Taip, sakoma, kad darbo tvarkė yra labai svarbus klausimas saugumas ir gynyba tam, kad mes sustiprintume savo gynybos politiką ir padėtume atitinkamai pramoniai. Yra Europos gynybos agentūra, o mes dabar visi turime taupyti, turime optimizuoti pastangas ir panašiai. Tačiau visa tai yra grįsta tam tikrais politiniais motyvais ir reikia labai aiškiai apibriežti, kokie tie motyvai yra ir ko mums reikia pasiekti Europos bankų sąjungos prasme. Neužtenka priežiūros mechanizmo, neužtenka indėlių garantijų. Komisija turi turėti daugiau įgaliojimų administruojant Taip pat ir parlamentui reikia suteikti daugiau kontrolės galių. Aš sakau tai ne todėl, kad Europos parlamentas netrukus bus perenkamas. 2014 metais iš tikrųjų spręsis klausimas dėl europiečių ir antieuropiečių pusiausvyros tą rodo labai daug apklausų. Yra netgi eurofobinių tendencijų ES ir Europos parlamento rinkimai tai yra galimybė Europos projektą dar kartą stumtelėti į priekį. Mes turime iš tikrųjų sukurti galų gale paskatas ekonomikos augimui, sukurti darbo vietų ir pasirūpinti socialinėmis reikmėmis. Ačiū, Juan Fernando, sako pirmininkė. Eh, Juan Fernando, hay una hay una colega, la señora Calma, que quiere hacerte una pregunta. Te, la, la puedes... Juan Fernando. Yra mėlynosios kortelės klausimas, pakė, iškeltas vienos kolegės. Ar sutinki priimti šį klausimą? Prašau, Karin. Mielas kolega, ar gali įsivaizduoti, kad socialinių investicijų pakete vasario mėnesį buvo pasiūlytas pasiūlyta investuoti į sveikatą. Tačiau visose valstybėse narėse kaip tik mažinamos investicijos į sveikatą. Ar tau neatrodo, kad reikia pačius europiečius jiems padėti apsiginkluoti nuo bakterijų, nuo mikrobų ir virusų, o ne skatinti ginglavimosi politiką? Aš manau, kad kaip tik geriau investuoti į žmonių sveikatą, tai yra geresnė investicija į ekonomiką. Ir Lietuva, pirmininkaujanti Lietuva, buvo įsipareigojusi čia imtis veiksmų. Prašom, 30 sekundžių, sako pirmininkas, jums sureaguoti į klausimą. Taip, atsakymas žinoma yra taip. Tačiau tai reiškia, kad reikia aiškiai pasakyti, jog negalime padaryti daugiau, turėdami mažiau. Tai neįmanoma, negalima visur taupyti ir visus versti tuo pačiu ir mažinti socialinę valstybę, bet ir išsaugoti visas socialinės teises ir žmonių teisę į sveikatos apsaugą ir panašiai išlaikyti tame pačiame lygyje, kuris buvo anksčiau. Ta galime pasakyti apie visas sritis, taip pat ir apie gynybos ir saugumo sritį. Ir ten yra lygiai tie patys klausimai, yra tam tikrų politinių poreikių ir norų. Ir vis dėlto, jeigu mes tikime Europos projektu, turime atitinkamai investuoti į jį. Toliau kolega Hekmark. Ačiū. Visų pirma, dėl augimo ir darbo vietų kūrimo. Manau, labai svarbu pabrėžti, kad tos valstybės narės, kurios e, taiko išlaidų politiką, dar labiau. Mm, mm, paveiktos krizės, o tos, kurios taikė reformų politiką, tai arba jau išbrido iš krizės, arba kaip tik iš jos išbrenda. Manau, kad taryba turėtų tai prisiminti. Antra, kai kalbame apie ES atvirumą, e, judėjimo laisvę, galimybę dirbti visur, nevertinkime to kaip grėsmės. Tai yra ES e, stiprybė, tai yra politinė stiprybė ir viena iš mūsų esminių vertybių, kurias turime apsaugoti. Trečia, Kalbant apie esminės, svarbiausias demokratijos, stabilumo ir taikos Europoje vertybės, labai svarbu ir verta pabrėžti, kad Šiuo metu vienoje iš Europos sostinių šimtai tūkstančių žmonių dalyvauja demonstracijose už Europos Sąjungą. Svarbu tai prisiminti ir tai gerbti, nes jie čia mato stabilumą, įstatymų viršenybę, laisvę, demokratiją. Ir būtent demonstracijos vyksta dėl to. Tai yra lemiamas laikotarpis ir mes turime į tai reaguoti. Tie žmonės demonstracijose dalyvauja neremdami tų, kurie bando mm, slapta primesti tam tikras galės. Mm, jie siekia, kad Ukraina sudarytų susitarimą su ES, bet žino, kad kažkur tamsoje slaptai yra priimami kitokie sprendimai. Labai svarbu saugoti e, Europos taiką ir saugumą. Ir jeigu mes nesugebėsime į tai reaguoti, tai reikės dar labiau aptarti, kaip toliau vystyti Europos Sąjungą. Ačiū. Dabar ponia Hercog, vieną minutę. Pirmininkė, ES yra taikos projektas. Tai buvo ir turėtų taip ir išlikti. Mums reikia taikių sprendimų. Uh, Reikia parodyti Europ... E, Ukrainos, ukrainiečių tautai vilties spindulėlį. Ir mes suprantame, kad rytuose yra ir demokratijos, ir ekonomikos deficitų. Jų turime ir mes, bet turime stengtis. Mes turime stengtis kurti bankų sąjungą, bendra gynybos ir saugumo politiką. Visos šios pastangos rodo, kad mums reikia vienos Europos. Europos vadovai kalbės apie daugiau Europą, apie dar stipresnę Europą, tačiau nacionalinėse valstybėse stiprėja nacionaliniai interesai, didesnis, didesnio suverenumo siekimas. Mes turime stengtis didesnės, siekti didesnės integracijos. Jeigu mes stengsimės vieni nuo kitų atsiskirti, tai bus mūsų pražutis valstybių vadovai turi būti nuoseklus ir turi pasakyti žmonėms savo šalyse, ką, dėl ko jie susitarė Briuselėje. Ačiū. Dėkoju, Edit. Dabar ponas Geimičial, dvi minutės. Pirmininkė, aš jau e, į, es, į protokolą esu įtraukęs kai kurias ir esu išreiškęs oficialiai savo mintis dėl augimo Šiandien norėčiau pakalbėti apie bendrą saugumo ir gynybos politiką ir kalbėsiu kaip karinių požiūrį neutralios valstybės atstovas. Aš turiu pasakyti, kad e, yra sunku klausyti Sinn Fein e, politiko, kuris kalba apie karinių išteklių panaudojimą. Mes e, daug mokesčių mokėtojų pinigų panaudojome kad duotume atkirti Sinn Fein remiamos organizacijoms kurios naudoja karinės priemonės. E, ir turiu pasakyti, kad masiniai naikinimai, destrukcija, kuri vyko, mm, yra labai neigiamas dalykas. Ir turiu pasakyti, kad yra dabar keičiama istorija ir jos istorija yra keičiama nepaisant to, kad jaučiame nuolatinę šiandien grėsmę. Ir manau, kad mes turėtume pagalvoti apie žmonių pastangas e, e, reformuoti ekonomiką. Kalbant apie bendrąją e, saugumo ir gynybos politiką, reikėtų pasakyti, kad šiais taupimo laikais reikėtų geresnio koordinavimo tarp 28 valstybių narių. Nereikėtų turėti atskirų 28 gynybos biudžetų. Mes galėtume e, koordinuoti veiksmus ir sutaupyti pinigų. O dėl bendros gynybos, manau, kad čia reikia solidarumo ir tas solidarumas turi būti abipusis. Vis dėlto kyla tam tikras susirūpinimas dėl suverenumo ir manau, kad būdas išsklaidyti tuos, tą susirūpinimą e, yra štai koks. E, reikia prisiminti e, NATO penktąjį straipsnį ir reikėtų sudaryti, proto, remiantis kažko panašių į penktąjį straipsnį, sudaryti protokolą, kuris suteiktų galimybę valstybėms narėms arba prisijungti prie bendros gynybos sistemos arba ne. Ir tai turi būti abipusis procesas. Turime labai aiškiai suprasti, kad kai kurios karinių požiūrį neutralios šalis nėra numačiusios gynybos išlaidų ir jų padėtis labai sudėtinga dėl dabartinės taupimo politikos, yra mažinamos išlaidos gynybai. Mes turime lėšas naudoti kaip galima efektyviau, turime galvoti apie savo piliečių interesus ir užtikrinti saugumą. Ir diskutuokime šią temą civilizuotai. Ačiū dabar vienai minutėjai Ana Gomeš. Pasižiūrėkite į Lampedūzą, pasižiūrėkite į tai, kas vyksta Libijoje, kaip auga nesaugumas. Ir pamatysime, kad ES yra gilioje politinėje krizėje. Mes negalime susitelkti ir veikti kartu, o valstybės narės tarsi konkuruoja tarpusavyje ir taip kelia pavojų Europos saugumui ir nevykdo savo humanitarinių prievalių išsaugoti gyvybės jūroje. E, organizuotas nusikalstamas teroris, terorizmo grėsmės. Tarybai tai pakankamai nežiūri rimtai ir nėra pakankamai investuojama į technologinį pagrindą, kad būtų galima pasiekti bendros saugumo gynybos politikos tikslus. Priešingai, pasižiūrėkite į mano šalį, Portugaliją. Yra strateginės laivų statyklos e, išmontuojamos, kiti strateginiai sektoriai yra privatizuojami ir Kinų komuni, Kinijos komunistų partija pradės kontroliuoti tuos strateginius objektus nacionaliniai saugumo gynybos biudžetai yra mažinami, visiškai nėra koordinavimo. Matome, kad korumpuotų pagrindų dalyjami viešųjų, e, skiriami nugalėtojai viešuosiuose e, pirkimuose, gynimuose tiese. Prancūzija dabar viena turi Centrinės Afrikos e, Respublikoje veikti. Ar jums dar reikia daugiau kažkokios informacijos, kad pamatytumėte, jog nei taryba, nei komisija deramai negyvendina bendrosios saugumo ir gynybos politikos ir tai pakerta Europos saugumo pagrindus? Ačiū. Dabar Frankas Engelis, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Mes e, turime mm, pripažinti, kad ne tik daug problemų yra su gynybos politika tarybos kontekste, bet ir daug kitų dalykų. Dar paminėsiu kaip kitą neigiamą dalyką bankų sąjungą. Niekas netiki, nes e, ji vargu ar padės įspręsti krizę ir toliau gyvenant kvailą taupimo politiką mes turėtume baigti tokius dalykus ir pradėti įgyvendinti vertingos vertos e, politikos koncepciją, kuri užtikrintų Europos solidarumą. Pirmininkė, aš manau, matau, kad ne visos Europos e, tarybos narės laikosi vieningos nuomonės ir tai yra skandalinga. E, Britanijos ministras pirmininkas paskelbė um, straipsnį apie e, išmokų turizmą ir dėja galima pasakyti, kad e, mes iš tikrųjų kalbame apie galimybę europiečiams keliauti į kitas šalis, dirbti jose. Ir tokiu būdu mes įtvirtiname solidarumą. O beje, Britanijos ministras pirmininkas nėra vienintelis, nes jisai turi draugų, kurie norėtų kartu su juo apriboti judėjimo laisvę Europos Sąjungoje. Ir tai yra apgailėtina. Aš norėčiau, kad Europos ministrų taryba, kuri jau ir taip nematoma kaip veiksminga institucija, bent jau kažkaip uh, sudrausmintų šias šalis, kurios imasi populizmo rinkėjų atžvilgių ir kurios kvestionuoja vieną iš pagrindinių ES teisių. Dėkoju, Frankai. Dabar dvi minutės kalbės kolega Tunekėlamas. Labai ačiū. Galima pasakyti, kad kita rimta krizė Europoje tikriausiai bus saugumo ir gynybos krizė. Mūsų kaiminystė tampa vis mažiau stabili, neprognozuojama, teroristiniai išpoliai tikriausiai padažnės, paplis. Matome kibernetinius e, konfliktus, kai kurios valstybės iš dalies juos e, finansuoja. Tačiau didžiausia grėsmė yra stoka veiksmingos reakcijos. Gynybos biudžetai tapo taupimo politikos pirmosiomis aukomis. Man kelia surūpinimą tai, kad ES nesugebėjo sureaguoti vieningai į tas didžiančias grėsmės ir mažėjančius gynybos e, paėgumus. E, dalymasis našta, išteklių telkimas yra viena iš išeičių, bet tai nėra pakankamas atsakymas. Manau, kad tarybos pirmoji užduotis yra išeiti iš letargo ir imtis veiksmų. Mūsų pirmas veiksmas yra paremti atnaujintas gynyb, pastangas gynybos srityje. Mūsų piliečiams saugumas yra be nesvarbiausias dalykas, bet jo negalima užtikrinti nemokamai. Rusija yra ES tikslų didžiausias iššūkis. Ji toliau modernizuoja savo armiją ir e, skiria 4 procentus savo BVP kariniams tikslams. Mes negalime dabar veiksmingai bendrauti su dabartiniu Rusijos e, režimu, kuris prieš šitų partnerės naudoja ekonominį politinį karą. E, galima kalbėti apie Gruziją, kurios karinė doktrina laikoma kenkianti kaimynėms. Jeigu ES neimsis, nesims veiksmų ir nesieks savo tikslų gyvenimo Ukraina, Moldovoje, Gruzijoje ir Baltijos valstybėse, turėsime problemų. Ačiū. Tune dabar paskutinis kalbėtojas yra ponas Karas, vicepirmininkas, kuriam skiriama dvi minutės. Pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmiausia, pakalbėsiu apie saugumą. Prieš metus ES gavo Nobelio taikos premiją. Ką taip mums parodė? Parodė, kad Europos taikos projektas yra sėkmingas. mes bendradarbiaujame, mes atsižvelgiame vienas į kito interesus, mes mokame bendradarbiauti ir kartu spręsti problemu, problemas prieš ką mes dar turime gintis, nuo ko mums gintis, nuo mūsų pačių, mes dabar mėginame sieti, telkti jėgas gynybos rytyje tam, kad kartu išspręstume problemas Europos viduje ir už jos sienų. Europos parlamento atlikta Non-Europe studija rodo, kad potencialas taupant galėtų siekti 130 milijardų, o mažiausiai tai būtų 26 milijardai eurų ir tai reikštų didesnį našumą. Taigi aš reikalauju valstybių ir vyriausybių vadovų pasinaudoti šitą galimybę ir padidinti našumą taupant lėšas, tai yra mūsų galimybė. Kitas dalykas, mums reikia ne tik pinigų sąjungos, bet ir ekonomikos ir socialinės sąjungos. Ir Europos parlamentas čia turi būti stiprus kontrolierius. Bankų sąjunga yra sąlyga tam, kad bankų priežiūra būtų sėkminga. Būtina priimti bankų sąjungą prieš Europos parlamentų rinkimus. Europos parlamento rinkimus tai bus labai aišku ženklas, kad krizė mūsų yra sprendžiama rimtai. Dėkojame, sako pirmininkas. Baigėme kalbėtojus pagal, išklausyti kalbėtojų pagal sąrašą. Dabar dar yra pora minučių tiems, kurie nori pasisakyti spontaniškų pasisakymų procedūros metu. Tačiau norėčiau įspėti, kad po minutės jūsų mikrofonas tiesiog bus išjungtas. Taigi, kas nori pasisakyti, prašau, ponia Maginės. President... Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijai tarybai už pareiškimus diskusijose. Komisijos nariai, jūs paminėjote Airiją ir aš labai dėkoju jums už tai, kad pripažinote Airijos žmonių tvirtumą, ryštą. Mes gyvename išpirkimo programą Airijoje ir išgyvename labai sunkius trejus metus, bet noriu oficialiai pasakyti, kad tai, ką prieš tai sakė mano kolegos, salėje. Nežiūrint to, ką sakė, Airija yra teigiamas pavyzdys. Aš norėčiau paminėti keletą gerų pavyzdžių. Augimas atsigavo, ekonomika atgauna konkurencingumą, eksportas nepaprastai išaugo, kuriamos darbo vietos ir pagerėjo, padėjo pasitikėjimas. E, palūkanų normos dabar už vyriausybės obligacijas yra daugiau ar mažiau normaraus ligmens, bet kai kam atsigavimas nėra geros žinios, nes jiem patiktų, kad ekonomika ekonomika nefunkcionuotų ir jie apie tai kalbėjo šioje salėje. Aš norėčiau pagirti airijos žmonės, bet taip pat pasakysiu, pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Dabar ponas Paškų. The long-awaited EU summit on defense ilgai laukta vadovų taryba, kurioje bus nagrinėjami gynybos klausimai, sparčiai artėja ir e, su ta taryba siekjami dideli lūkesčiai. Taip yra dėl keleto priežasčių. Nuo 2008 metų nebuvo kalbėta apie gynybos klausimus. Kitas dalykas, e, dabartinės krizės metu labiausiai nukentėjo gynybos sektorius. Mm, atrodo, kad prasideda niekad nesibaigiančio saugumo era ir apie tai kalbame dėl to, kad bijome prarasti rinkėjų balsus. E, šio, šis sektorius netenka kvalifikuotų darbuotojų, mūsų įranga sensta, e, praradome gytą techninį pranašumą ir kad neatsidurtume tokioje padėtyje, iš kurios nebegalėsime grįžti, mes turime sustabdyti biudžetų mažinimą ir numatyti tvirtą procesą, dėl kurios sprendimas turi būti priimtas e, vadovų taryboje. Ačiū. Dabar sudėksiu žodį ponui Kristorelos. Reikmate. E... Taip, aš pateiksiu keletą pavyzdžių apie tai, ką mes dabar pasakėme. Negalime žiūrėti tik į makroekonomikos kriterijus ir indikatorius. Reikia atsižvelgti ir į socialinius dalykus. Negalime, kad taupi, negalime leisti, kad taupimas pakenktų socialinėms reikmėms. Kai kuriuose šalyse yra daugiau negu 20 procentų nedarbas, jaunimo nedarbas siekia net 60 procentų kai kur. Tai tas ekonomikos e, skatinimas arba ekonomikos mėginimas padaryti efektyvesnė reiškia, kad mes suardome visą socialinės valstybės pamatą. Na ir kas, kad įsiskolinimas mažėja, tačiau įsiskolinimas sumažėja tik tai tokia, tokia kaina, kad žmonės skursta. Dabar liko tik 85 procentai skolos, bet vis tiek mes nieko nepasiekėme. Ačiū. Džordžas Orvelas 84 e, metais teigia, kad e, yra meluojama, tikint melu, e, taip pat yra patogu vengti faktų. Komisija kalbėjo apie Airiją kaip apie sėkmingą pavyzdį, tačiau aš norėčiau pakalbėti apie sugrįžimą prie suverenumo. Iš tikrųjų, bus ir toliau taikomos ribojančios priemonės, tai bus apribojimai Airijos žmonėms ir visiems Europos žmonėms. E, bus atliekama Tarptautinių valiutos fondo stebėsena, taip pat programai pasibaigus stebėsena tęs ir Europos komisija. Yra patvirtinta daug dokumentų - fiskalinis sustarimas, dviejų direktyvų paketas, šešių dokumentų paketas. O ko jūs dabar norite? Jūs norite, kad visoje Europoje nuolat gyvuotų trojka turiu pasakyti, kad galioja anksčiau pasakyti žodžiai, jeigu ir panaikinsime Anglijos. E, kalbėtojas nutraukiamas. Da, dabar kalbės ponas Sikirskis. Pirmininkė, E, bendroji gynybos ir saugumo politika yra nepaprastai sudėtingas dalykas ir užduotis. Reikia suderinti vairiausius ekonominius ir politinius interesus. Ekonominiai interesai labai svarbu šioje srityje. E, taip pat ir komerciniai interesai, kurie dėja nusveria kartais mūsų vertybės. Daugelis e, kalbėjusių minėjo Ukrainą, tačiau mūsų deklaracijos yra labai neaiškios ir pareiškimai ES vartų, o valstybės narės nieko nesako dėl šių klausimų, kad nepakentų savo ryšiams su Rusija. Bendroji gynybos ir saugumo politika yra pagrįsta tam tikromis vertybėmis, kurios yra esminės svarbos mūsų veikimui. Norėčiau pasakyti, jog ES svarba yra nepaprastai didelė, kai kalbam apie grėsmės žmogaus gyvybės. Dėkuoju dabar ponas Pikola. Pirmininkė. Kartais mes, kai į kai ką žiūrime per daug rimtai, ES turi skatinti demokratiją, taip, tačiau aš noriu paremti ir Europos gynybos ir saugumo politikos stiprinimą. Totalitarizmas, masinio naikinimo ginklai, organizuotas nusikalstamumas, tai yra pavojai, kurie mums kyla. Tačiau saugumas susijęs ne tik su jais, jis susijęs su aplinkosauginiais, socialiniais aspektais. Nestabilumas pasaulyje dabar yra tikrai labai nerima keliantis faktorius, todėl reikia imtis bendradarbiavimo ir tarpusavėje, ir su kaimynais. Kroatija dalyvauja humanitarinėse pagalbos akcijose ir manau, kad globaliame pasaulyje yra tiesiog neįmanoma ne, į tai neatsižvelgti. Mes privalome stiprinti savo gynybos politiką ir labai džiaugiuosi, kad tą darys dabar ir vadovų taryba. Jūsų laikas baigėsi, sako pirmininkas. Dabar John Kelly. I think we're approaching this uh, summit in much Manau, kad mes vadovų tarybos laukiame daug geresnėmis sąlygomis nei per pastarosius ketverius su pusę metų. Ir tie, kas pranašavo griūt, visišką griūtį, pavyzdžiui, profesorius Notol tai darė, vis dėlto Europa ne, nežlugo. Iš tikrųjų, Europa yra saugi ir atsitikti atsigauna. Tai yra sveikintinas dalykas. Mano šalis yra pateikiama kaip sėkmės pavyzdys. Ir taip yra e, dėl pagalbos, kurią mums suteikė Europa ir kiti. Turiu pasakyti, kad mūsų skola viršutinė riba didžiausia dydį buvo pasiekusi, buvo pasiekė 124 procentus BVP. E, buvo imtasi tam tikrų retroaktyvių priemonių dėl skolos, tai yra labai svarbus dalykas. Tai buvo padaryta 2012 metų vasarą ir jeigu viskas vyks tinkamai, mums neprireiks antros pagalbos dalies ir mes ir toliau auksime. Ačiū dabar ponia Vlasikova Benova. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán viceprezident. Ačiū pirmininkė, Viena iš pagrindinių temų, kuri bus svarstoma vadovų taryboje, bus ekonomikos politika. E, būtina gilinti ekonomikos ir pinigų sąjungą, tačiau reikia ir augimo, reikia daugiau darbo vietų, reikia socialinio solidarumo ir sanglaudos. Svarbiausias prioritetas yra parama užimtumui ir socialiniai geroviai. Ponios ir ponai, mums reikia sisteminių priemonių, ne tik trumpalaikių priemonių. Tos trumpalaikės priemonės. E, E, daro tik neigiamą poveikį užimtumui ir žmonės labai smarkiai nukenčia nuo krizės, tačiau manau, kad jie pakankamai prisikentėjo. Mes dabar turime stiprinti, finansuoti ekonomiką, turime remti socialinės investicijas, turime sukurti veiksmingą socialinės apsaugos, socialinės gerovės sistemą, turime užkirsti kelią socialiniams neramumams, kuriuos kelia neveiksmingos patvirtinos priemonės. Kalbėtoja nutraukiama. Dabar suteiksiu žodį ponui Pusierijai. Grazie, sur prezident. Dėkui pirmininkė. Valstybės narės turėtų imtis iniciatyvos ir pademonstruoti solidarumą. E, mes turime ieškoti sprendimų e, problemai spręsti migrantų viduržėmio jūros, jūroje, labai svarbu, kad per vadovų susitikimą bus ieškoma mechanizmo, e, kuris padėtų visiems dalytis naštą. Mes taip pat turėtume kalbėti apie konkrečius veiksmus, veiksmingai e, spręsti problemas, reikia proporcingo atsako. Dabar matome, kokia našta tenka Maltai Mūsų nuomonė reikia e, mums bendrąjį mechanizmą e, atgaivinti. Stipresnis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis pagal globalų požiūrį migracijos ir prieglopščio srityje taip pat yra labai svarbu. Ačiū, Jozefai. Dabar jau visi norintys pasisakė, mums uh, E, beliko išklausyti komisijos ir tarybos ir komisijos vardu pasisakys vicepirmininkas Šefkovičius. Prašom, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū už diskusijas. Aš e, trumpai sureaguosiu į tai, kas buvo dažniausiai paminėta. E, Gerbimi nariai kalbėjo apie padėtį Ukrainoje, e, įsipareigojimus bendrus ir bendrą mm, pertvarkymo bankų mechanizmą dėl Ukrainos ir pareiškimų. Man atrodo, kad labai svarbu yra mums pademonstruoti, kad mes esame su Ukrainos žmonėmis, kad mes remiame e, Ukrainos kelią ir uh, Labai ačiū Jums už aišku solidarumo pademonstravimą. Sutinku su parlamento vadovais, kurie išryškino faktą, kad e, vaizdai iš Kievo, iš pagrindinės aikštės mums visiems primena, kokia svarbi yra laisvė, vertybės. Mes prie jų labai pripratome ES ir primame jas kaip savaime suprantamą dalyką. Mes jau e, ryte Parlamente šiandien e, pamatėme, išgirdome, kad labai svarbu ginti jas, ginti ir čia Europos parlamente ir pasakysiu, kad tai yra tolesnis mūšis su tais, kurie nori apriboti judėjimo laisvę, darbo jėgos judėjimą, nes tai yra vienas iš esminių elementų ES, kurie ją daro e, ypatingai svarbi ir mūsų piliečiai e, tas laisvės labai vertina. Dėl to mes visi privalome aiškiai kovoti už šią laisvę tiek komisijoje, tiek e, Europos parlamente dėl gynybos. Manau, kad šioje srityje labai svarbu būtų priminti kai kuriems gebėmiems nariams, kad bendroji saugumo ir gynybos politika uh, yra numatyta Lisabono sutartyje, ją numatyta plėtoti sutartyje. Dėl to mes turime siekti pažangos, kad galėtume e, vykdyti ES saugumo ir civilinės e, misijas. Jau vyksta jų dešimtis užsienyje, mes turime plėtoti kitus paėgumus, kad galėtume geriau vykdyti savo e, prievolės visame pasaulyje pademonstruotami mūsų ES atsakomybę. Mums reikia geresnio bendradarbiavimo kovojant su tokiamis grėsmėmis kaip kibernetiniai nusikaltimai, kaip e, prekyba žmonėmis. Mums reikia masto ekonomijos ir vengti veiksmų dubliavimo. Aš taip pat manau, kad kai kurie kalbėtojai labai svarbų ekonominį aspektą paminėjo gynybos pramonės srityje. E, ji labai svarbi Europos ūkiui ir ES turėtų investuoti pastangas, energiją, kad užsitikrintų geresnį bendradarbiavimą ir veiksmų derinimą šioje srityje. Pradžioje, man atrodo, kad aš labai aiškiai pasakiau, jog ES nori glaudžiai bendradarbiauti su NATO ir kitais. Um, E, tarptautiniais partneriais kaip SBO. Ir aš, kaip ir sakė kai kurie, kai kurie kalbėtojai visai e, teisingai visavėjo, kad mes e, skirdami laivus, lėktuvus, kitą ginkluotę dažnai dubliuojame veiksmus, kodėl mes turime fragmentuotą rinką, kodėl nėra vieningos bendrų pirkimų procedūros. Uh, Mes turime kalbėti apie visus tos klausimus, juos spręsti tam, kad galėtume pasinaudoti masto ekonomijos privalumais, kad galėtume sutelkti išteklius tam, kad galėtume e, užtikrinti geresnius produktus ir e, užtikrinti tuos bendrus e, negausius išteklius. Manau, kad Europos vadovo taryba daug dėmesio skirs tam ir kad pasieksime apčiuopiamos reikalingos naudos kontraktiniai susitarimai, startiniai susitarimai. Manau, kad mums reikės ir toliau diskutuoti dėl šių klausimų, nes manau, jog komisijos požiūris į sutartinius klausimus nėra gerai suprantamas, dėl to, mano nuomonė, reikėtų įtraukti Europos parlamentą labiau, reikėtų geriau paaiškinti šį klausimą. Manau, visi sutarėme kad e, reikia tokių priemonių kaip šešių dviejų priemonių paketas ir mes sulaukime dėlės e, parlamento paramos, galvojame, kaip pagerinti Europos valdyseną, matome Europos semestro, panaudojame, kaip, e, matome, kaip mūsų darbas gerėja, bet mes turėtume ir motivacijos elementą įvesti finansinės paramos elementą gyvenant pro reformas, kurios dažnai yra labai sudėtingos, daug kainuojančios ir sunkiai įgyvendinamos. Mes e, turime e, taip pat visiškai gerbti nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento demokratinės priežiūros teisės e, dėl šių sutartinių e, susitarimų bet dažnai valstybės narės pačios turi pareikšti iniciatyvą, mes turėtume ieškoti būdų, kaip padėti finansuoti reformas e, jose ateityje. Tie susitarimai turės visiškai atsižvelgti į visus naujus socialinės, ekonominės ir pinigų sąjungos aspektus konvergencija yra vienas iš esminių veiksnių ekonominės valdysenos srityje ir taikant taip pat Europos semestrą. Paskutiniai pastebėjimai dėl bankų sąjungos. Aš manau, kad dabar išgyvename esminį lemiamą etapą. E, šiandien vyksta dviejos trišalės darybos dėl indėlių garantijų sistemos ir bankų pertvarkos ir atgaivinimo mechanizmų ir mes tikimės pažangos, nes manome, jog tikrai mums reikia baigti šiuos du labai svarbius uh, dėrybo etapus prieš parlamentui baigiant kadenciją. Reikėtų, kad nauja kadencija prasidėtų, kai E, jau bus bankų sąjunga. Dėl bendro e, pertvarkos mechanizmo diskusijos yra labai sudėtingos. Žinote, komisija e, pasisako už tai 114 straipsnis būtų teisinis pagrindas visiems klausimams, įskaitant ir fondą, bet dėrybos vyksta labai sudėtingai, kaip jūs žinote dėrybos tarp finansų ministrų ekofine šią savaitę tęsis ir mes labai kitą savaitę tęsis ir mes įtrauksime ir parlamentą į šios procesus. Mes taip pat turime pripažinti, kad E, šis procesas e, kūrė sistemą, kuri e, tik tai bus baigta formuoti po kelių metų, bet pradžia būtų labai svarbus signalas finansų rinkoms, labai svarbus signalas mūsų verslui, piliečiams. Tai parodytų, kad mes galiausiai užkamšėme visas spragas ir kad mūsų bankų sistema bus deramai kontroliuojama ir pakankamai ant saugaus pagrindo pastatyta. Mes tada galėtume pradėti ekonomikos refinansavimą, o finansų stoka yra viena iš didžiausių problemų, neleidžianti pakankamai sparčiai ekonomikai atsigauti. Ačiū, pirmininkė. Labai dėkoju vicepirmininkui Marošui. E, Šefkovičiui, o baigsime diskusijas, e, pakviesdami pasisakyti e, ministrą Leškevičių, kuris kalbės pirmkaujančios šalies vardu. Prašom. Pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai, esu dėkingas visiems, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Girdėjau nemažai nuomonių ir Žinoma, pasistengsiu, kad tos nuomonės būtų perdotos tarybai, Europos vadovų tarybai ir jos pirmininkui. Daugelis iš jūsų minėjote Ukrainą. Esu dėkingas už tai. Kaip sakė ministras Linkevičius anksti šyrit, praėjusį vakarą, praėjusią naktį Ukrainos institucijos parodė, kad yra einama ne europietiškų kelių. Policijos veiksmai aiškiai parodė, kad yra ribojama žodžio laisvė ir susirinkimų laisvė, o tai yra esminės mūsų europietiškos vertybės. Mes esame dėkingi vyriausiai įgaliotiniai už tai, kad jis siekia politinio sprendimo tiesiogiai būdama Kijeve. Kaip, sakė, kaip neseniai sakė pirmininkas Boroso, e, šią sunkę valandą mes negalime e, palikti Ukraino žmonių likimo valiai. Noriu padėkoti šiems, šiam parlamentui už jo paramą ir džiaugiuosi, kad rytoj bus balsuojama dėl svarbios rezoliucijos šio klausimu. Ir galiausiai kalbant apie Ukrainą, kaip jau sakiau vakar vykusios diskusijos metu, labai svarbu tiesiog būti kartu su ukrainiečiais, parodyti jiems, kad jie nėra paliekami likimo valiai. Kai kurie parlamento nariai, konkrečiai ponas Svoboda ir ponė Bereš, minėjo socialinį matmenį. Akivaizdu, kad vien augimas nepadės pataisyti socialinės padėties ES, nes augimas turi būti siejamas su darbo vietų kūrimu. Todėl valstybės narės yra pasirengusios reaguoti į krizę, daugiau dėmesio skirdamos socialiniams tikslams. Ir yra sutariama, kad ekonomikos ir pinigų sąjungos socialinis matmo turi būti stiprinamas, kad tinkamai veiktų ekonomikos ir pinigų sąjunga, valstybės narės turi subalansuotai siekti naikinti ekonominį disbalansą. E, stiprus socialinis matmuo užtikrintų, kad bus teikiamas prioritetas tokiai politikai, kuri užtikrintų visišką užimtumą ES. Ir socialinis matmuo turi būti grindžiamas atnaujintomis pastangomis siekti užimtumo, švietimo, ir socialinės apriepties tikslų, kurie numatyti strategijoje Europo 2020. Daugelis valstybių narių pritarė, kad būtų pradėta sudarinėti užimtumo ir pagrindinių rodiklių suvestinė pagal Europos semestrą. Ir tokia priemonė, kaip rezultatų suvestinė, galėtų palengvinti analizę atliekant užimtumo ir socialinės politikos stebėseną. Valstybės narės taip pat pritarė pasiūlymams tobulinti mechanizmus, per kurios įtraukiami socialiniai partneriai ir per kurios koordinuojama politika Europos ir socialinių lygių. Komisijos narys minėjo direktyvą dėl santaupų apmokestinimo. Taip, ECOFIN taryba vakar nepasiekė susitarimo šio klausimu, bet aš turiu pasakyti, kad e, pirmininkaujantį Lietuvą darė viską, kad ši direktyva būtų patvirtinta iki metų pabaigos, kaip to prašė Europos vadovų taryba. Šis dosie ECOFIN ministrų taryboje buvo nagrinėjamas per susitikimus lapkričio ir gruodžio mėnesį. Deja, dėl poros valstybių narių pareikštų išlygų susitarimo pasiekti, pasiekti nepavyko. Europos vadovų tarybai bus pateikta ataskaita, kurioje bus išdėstyti diskusijų kafine rezultatai ir Europos vadovų taryba spręs, kokį signalą norėtų pasiūsti dėl tolesnių veiksmų dirbant su šiuo dosie. Ponas Van Arden ir ponia Gomeš. pateikė konkrečių pastabų apie Europos gynybą. Norėčiau pasakyti štai ką. Šią savaitę posėdžiausianti Europos vadovų taryba sieks konkrečių rezultatų gynybos rytyje. Paminėsiu keletą jų bus pateiktas raginimas 2014 metais patvirtinti Europos kibernetinio saugumo strategiją ir taip pat tais pačiais metais patvirtinti Europos jūrų strategiją. Siekdama e, didinti gynybos pajėgumus, Europos vadovų taryba skatins kurti nepilotuojamų orlaivių sistemas, jos turėtų būti sukurtos iki 2025 metų, taip pat bus kuriamos naujos kartos vyriausybinių palidovinių komunikacijų sistemos. E, taip pat turėtų būti rengiamas kelrodis planas dėl to, kaip būtų galima tobulinti civilinių nes ir karinės ryties bendradarbiavimą, remiantis Europos kibernetinio saugumo strategiją. Kai kas iš jūsų minėjo ir ES bei NATO santykius. Noriu akcentuoti, kad NATO yra svarbiausia partnerė ES ir Europos vadovų taryba turėtų tai akcentuoti savo išvadose dėl bendros saugumo ir gynybos politikos. Tose išvadose taryba ragins toliau e, siekti efektyvesnio ES bendradarbiavimo su NATO neužmirštant bendro mūsų tikslo plėtoti gerus organizacinius santykius. Taip pat bus siekiama vengti dubliavimosi ir bus siekiama saveikumo, papildomumo. Kita savaitė bus nagrinėjami įvairūs klausimai, visi jie tiesiogiai rūpi mūsų piliečiams. Bendroji saugumo ir gynybos politika yra susijusių su mūsų namų, mūsų šeimų apsauga. Tai turėtų padėti sukurti stabilesnę ir saugesnę kaiminystę ir visą pasaulį. Ir mūsų nuolatinės pastangos stiprinti ekonomikos ir pinigų sąjungą yra susijusios su kitokio tipo saugumu ar apsauga. Tai yra apsauga nuo ekonominio netikrumo ir apsauga nuo baimės dėl ilgalaikio nedarbo. Bankų sąjunga taip pat galiausiai yra susijusių su mūsų pragyvenimo šaltinių apsauga nuo dar vienos finansinės krizės. Mes visi esame priklausomi nuo bankų stiprumo, nuo solidumo, nes bankams patikime savo sunkiai uždirbtas santaupas. Ir galiausiai E, migracijos viduržėme jūros regione klausimas yra susijęs su tuo, kad reikia apsaugoti tuos, kurie susiduria su dideliais pavojais, ieškodami geresnio e, gyvenimo. Mes e, tikrai turime užtikrinti, kad spalio mėnesį, spalio mėnesį vykusios tragedijos nepasikartotų laukdami Europos parlamento rinkimų, kurie vyks kitais metais, mes galime pasak, paminėti šiuos dalykus ir kitus klausimus, kur labai daug kas priklauso nuo bendradarbiavimo ir solidarumo Europoje. Ačiū. Dėkuoju, ministrė. Gavome keturis pasiūlymus dėl rezoliucijos, e, kurie apibendrinčias diskusijas. Europos liaudės partijos frakcija, socialistai, taip pat liberalai ir GUE NGL pateikė pasiūlymą kitą žalieji ir paskutinė Europos.